Okay, yes, <clears throat> absolutely, absolutely. Um, time to start. We have... Laikas pradėti. Turime du svarbius susitikimus. Pirmiausia, turime patvirtinti darbo atvarkę. Jeigu nėra komentarų, e, yra vertimas 19 kalbų, e, transliuojama internetu ir be papirinių dokumentų, kaip visada. Labai malonu pasveikinti poną Aleksandrą Tobrint, kuris yra Vokietijos transportorius federalinis ministras. Po vėliau jūsų kolega pas mus lankysis, regioninis ministras. Sveiki. Mes e, tikiuosi gerai pasirengėme šiam klausimui, bet pirmiausia jums žodis žanginiam pasisakymui ir po to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 kalbėsime e, apie visą eilę svarbių klausimų, todėl man džiugu čia e, dalyvauti posėdėje ir kalbėti mums aktualią temą. E, ši tema, išmetalai, jų mažinimas, yra susijusi ne tik su nacionaliniam valstybėm, tai yra susiję su visa ES. Vokietijoje po to, kai JAV pareiškė savo priekaištus Volkswagenui, reagavom iš karto. Šiandien esam ta šalis Europos Sąjungoje, kuri labai svarbiai e, pažiūrėjo į tą užduotį ir ėmėsi ieškoti šios problemos sprendimo būdų. Vyriausybė priėmė 2015 rugsėjį problemas. Iš pradžių e, apie problemą buvo paskelbta žiniasklaidoje, o vėliau žingsnių ėmėsi vyriausybė. Po to lemtingo savaitgalio aš sudariau tyrimo komitetą, kurį sudaro Kraft Bundes atstovai. Tos grupės tikslas buvo surinkti informaciją ir detaliai išanalizuoti problemą. Paskui e, tarnyba atsakinga už homologavimą turėjo atlikti reikiamas patikras Volkswagen įmonėje ir taip pat buvo tikrinamos ir, ki, tikrinami ir kiti automobilių gamintojai, vokiečių ir nevokiečių automobilių gamintojai veikiantis Vokietijoje. E, dizeliniai automobiliai Euro 5 ir Euro 6 e, egzistuojantis rinkoje buvo tikrinami visi. 50 Trys modeliai buvo pasirinkti bandymams atlikti 15 metų spalį. Buvo pateiktas darbų kalendorius tam, kad būtų galima gyveninti praktinius sprendimus, siekiant pašalinti sistemas, kurios buvo įdingos įdėktos automobiliuose. E, vartotojai neturėjo niekaip nukentėti dėl šių visų operacijų. Automobiliai buvo atšaukti, gražinti į dirbtuves. 4 milijonai automobilių teko, 4 milijonus automobilių teko tvarkyti. Ir Volkswagenas pirmiausia pradėjo nuo modelio Amarok, nuo, nuo jo buvo pradėti uh, reikiami tobulinimai. Buvo atliktas homologavimo darbas ir Volkswagenas netrukus galės pateikti KBA visą reikiamą informaciją. Mašinos detalės visos buvo reikiamai patikrintos ir visi reikiami dokumentai bus pateikti. Uh, Svarbu, kad e, mūsų klientai nepatirtų jokių nepatogumų dėl šio viso reikalo. Įmonė neturi teisės keisti jokių parametrų susijusių su, pavyzdžiui, degalų suvartojimu ir išmetamųjų dujų išmetamais e, kiekiais. Toks buvo primtas sprendimas. 63 susitikimai tyrimo komiteto jau įvyko, nuo balandžio, o balandžio 23 dieną 2016 buvo parengta detalė ataskaita, ji buvo paskelbta, ją galima rasti viešoje erdvėje. Buvo atliekami bandymai automobiliui važiuojant ir taip pat e, laboratorijoje buvo atliekamas NOX dalelių e, kiekio tyrimas. Buvo pasirinktos priemonės, tokios panašios kaip ir vartojamos jau truputėlį seniau Volkswagen, e, buvo įdėktos sistemos, vadinamieji termolangai, kurie leidžia sumažinti dujų, ne, nešvarų dujų išmetimą. E, panašiai įrangą leidžiama dėkti tais atvejais, kai reikia apsaugoti variklį nuo e, sugadinimo. Taip pat buvo išreikšta abejonė siekiant išsiaiškinti, ar tos terminės ribos yra pagristos, kalbant apie variklių apsaugą. E, Volkswagenas turėjo imtis priemonių tam, kad tie terminiai langai būtų sumažinti kuo labiau iki minimumo. Visi gamintojai, kurie yra homologuoti Vokietijoje, e, turėjo atlikti reikiamus optimizavimo darbus Opelis, Porsche ir Volkswagen. Jie e, savanoriškai atšaukė automobilius. 630 tūkstančių automobilių toks susidarė skaičius visoje Europoje. KBA taip pat tikrinom e, emisijų sumažinimo programas, tikrintas buvo jų efektyvumas. Kai kontrolieriai buvo įsitikinę dėl programų efektyvumo, tai tuomet e, buvo leidžiama tokio automobilio naudojimą patvirtinti. Užsienietiški automobiliai šiuo atveju šią operaciją neįeina. Kai kurie gamintojai pateikė reikiamas deklaracijas pavyzdžiui, Renault. Ir e, dėl, dėl kitų automobilių užsienį gaminamų reikės e, tartis dar su e, jų atitinkamų šalių homologavimo tarnybomis. Mes ir toliau sieksime, kad būtų atšaukti tie automobiliai, dėl kurių uh, iš metalų kiekio ir variklių veikimo kyla abejonių. Tirti automobiliai buvo suskirstyti į dvi grupės. Viena vertus automobiliai, kurie nerodo turintis didelio poveikio arba kurių NOx dalelių, NOx dalelių išmetimo kiekis atrodo, atrodė esas patenkinamas. Antra grupė automobiliai, kurių NOX dalelių išmetamų kiekis yra didelis ir ko negalima paaiškinti techniniais kriterijais. Tai yra tie automobiliai, kur buvo įmontuoti tai termin, ta vadinamoji terminių langų sistema. Ir būtent dėl to daugelį automobilių teko gamintojams atšaukti, kad galėtų atlikti techninius pakeitimus. Kai dėl antros grupės automobilių buvo imtasi priemonių, tokių kokio, kokios yra Vokietijos e, atitinkamų institucijų kompetencijos ribose. Buvo įpareigoti gamintojai sumažinti e, NOX dalelių išmetamų kiekį ir kitų toksinių išmetalų kiekį, kai automobilis testuojamas jį vairuojant. Um, Volkswageno automobiliai dizeliniai, kai kurie buvo, nesulaukė patvirtinimo. Tai buvo A 1989 e, metų serijos automobiliai. Mes sulaukėm detalios ataskaitų, tiksliau mes pateikėm detalę ataskaitą, mes pasiūlėme priemonės kurios siekia daugiau negu kitų valstybių pateikti siūlymai. Kitos valstybės pateikė tyrimo ataskaitas, ne visos valstybės tą padarė, tačiau egzistuoja eilė priemonių, kurios buvo taikomos tik Vokietijoje. E, mes iš karto pateikėme informaciją apie sklošiusią situaciją ir priemonės, kurių turi būti nedelsiant įmamasi. tos priemonės buvo susijusios su pernelyg dideliu iš metalų kiekiu, kuris buvo kaip tik konstatuotas. Kai dėl atskirų tipų homologavimo mes reikalavome gamintojo deklaracijos, kad galėtume išsiaiškinti, ar jis naudoja variklio apsaugos priemonės. Jeigu tai būtų, tai tuomet e, konkrečiais atvejais dėl kiekvieno konkretaus modelio gamintojas turi pateikti informaciją ta programinė įranga yra tuomet pateikiama, aprašoma, yra paaiškinama, kodėl ši sistema reikalinga. Reikalui esant galima atlikti papildomas patikras. Taigi variklio valdymo programinė įranga e, ir jos aprašymas yra reikalaujamas homologavimo įstaigos, jeigu norima, kad automobilio vartojimas būtų patvirtintas. Buvo taip pat atlikti e, testai, e, vadinamieji PEMS testai. Skirtumai tarptų priemonių e, legaliai vartojamų ar nelegaliai turi būti išaiškinti ir reikiami sprendimai įdėkti. Yra keletas svarbių dalykų ateityje. Ja, patikrinimo kriterijai, patikrų kriterijai ir priemonės turi būti patys moderniausi, būtina remtis penktuoju 715-2007 straipsnių, e, siekiant e, išsiaiškinti, kokio, kokie rodikliai yra nustatyti. Kai kuriais atvejais yra leidžiama taikyti išimtis variklių apsaugai, bet ši priemonė turi būti taiko išimtiniais retais atvejais. Taigi, iki šiol tas straipsnis palikdavo tiesiog pernelyg daug vietos interpretacijoms. Arba e, prasti yra inžinieriai, arba prasti varikliai. Tokiais atvejais reikia ieškoti išeičių, imtis priemonių, kad taip nebūtų, kad taip plačiai tos straipsnius laikyti nebūtų galima. Europos Komisija turėtų stengtis išsiaiškinti, ar homologavimo tarnybos gauna apskritai e, informaciją apie automobilių išmetalus, ar gamintojai juos pateikia. Jeigu taip, jeigu tokiais modeliais naudojasi gamintojai, tai tuomet kabė viską teisingai supratusi, teikia klausimus gamintojams. Ir jeigu sistemingai gamintojas taiko tas priemonės, jis turi nuolatos pateikti informaciją apie kiekvieną automobilį. Ir e, homologavimo tarnybos turi labai rūpestingai tikrinti visus automobilius. Mes e, dalyvaujame keitimus informaciją forume, Europinėme forume. Šis forumas yra kompetentingas priimti sprendimus dėl interpretacijų kad būtų galima išsiaiškinti, kokios priemonės yra teisėtos, kokios ne. Reikalui esant galima kreiptis, į, kreiptis dėl kompensacijos ir tie, tuos sprendimus priima homologavimo tarnybos. O dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimą. Uh, oh. Ačiū ministrė už jūsų žanginius pasisakymą ir dėl jūsų nuomonės apie tai, kaip uh, patobulinti teisinę sistemą ateityje. Iš karto koordinatoriams žodis dabar, ponas Karinčius. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū, ponė Dobrint. Turiu bendrą klausimą. Ar girdite vertimą? E, vokiškas kanalas turėtų būti pirmas, bet aš kalbėsiu angliškai. Jeigu jūs nieko prieš, tiesiog bendro pabudžio klausimas. Klausiausi jūsų pasisakymo ir paskaičiau jūsų visus atsakymus raštu į mūsų klausimus. Labai sudėtinga problematika, labai sudėtingas apsisinga apžvalga, yra daug šalių, kurios šios yra susijusios, daug gamintojų, yra testavimas, po to testavimas po pardavimo automobilio, yra tam tikrų neiškumų galbūt ir teisės aktuose yra teisės pažeidimų bent jau iš vienos bendrovės pusės, yra abejotinų optimizavimo bandymų taikomų kitų bendrovių, tačiau pateiksiu bendrą klausimą. Kodėl iš vis tokia problema kyla? Kodėl Europoje važinėja iš vis dizeliniai automobiliai? Ja, sehr geehrter äh, Kollege, grundsätzlich stellt sich äh, die. Ačiū, kolega šį klausimą. Kaip ir daugelio taisyklių atveju, reikia kelti klausimą, kaip įmanoma bendroviai tokiu būdu pažeisti taisyklės. Man atrodo, kad pačios taisyklės nėra pakankamai aiškios. Akivaizdu, kad Volkswagen bendrovė sukčiavo e, sukčiavo su savo technika, bet klausimas, ten, tas e, termolangas, kurį minėjau, yra galimybė. Bet mano klausimas E, na, aš jūs pertraukiau dėl to, kad klausimas, kurį norėjau užduoti, buvo iš tolimesnės tokios perspektyvos. Kodėl tokie automobiliai iš vis važinėja, dizeliniai automobiliai iš vis važinėja mūsų keliais? JAV daugiausia naudojami benzininiai varikliai, jie dizelinių automobilių nenaudoja ir problemos tokios nėra. Kodėl Europoje yra būtent priešingai? Jau kuris laikas diskutuojame apie klimato kaitos prevenciją. Ši technologija, dizelinė technologija, turi pranašumų, nes išmetama mažiau CO2. Tačiau matome, kad dizeliniai varikliai praranda savo rinkos dalį. Būtent aš apie tai ir norėjau kalbėti. Mūsų parama dizeliniai technologijai kyla būtent iš klimato politikos. Kaip žinote, Būtent priežastis dėl paramos dizeliniams varikliams yra ne, iš praeities kylančios ar tuos problemos buvo žinomas anksčiau. Aš suprantu, kad problema kylanti iš to, kad aš kalbu ir vokiškai, ir te, nepakankamai turiu žinių, sunku mane suprasti. Ar dizelinių problem, variklių problema yra būtent e, azoto oksidų problema. Jeigu pažvelgsite į paskutinius dešimt metų įvairias, įvairius euro standartus ir ribinės vertės, kokia kryptimi jos e, eina, ir apskritai, jeigu pažvelgsime į visą politinę diskusiją ir Europos teisę, pamatysime, kad ribinės vertės nuolat buvo griežtinamos. Turime Euro 6 standartą dizeliniams automobiliams. Turime aiškę trajektoriją, kuris rodo, kad taisyklės griežtinamos, testavimas taip pat pagerėjo, tačiau turime užtikrinti, kad e, nebūtų lengva ir apgaudinėti Manau, kad bendrai suprantame, kad mums e, reikia sugebėti garantuoti automobilių variklių kokybės technologinį gerinimą, tobulinimą. Ir turime užtikrinti, kad testavimu, testavimo metu būtų imituojamas vairavimas realiomis sąlygomis. Ponas Artuk, e, labas rytas, ministrė. Labai malonu su jumis susitikti. E, esame kvietę įvairių daug svečių, kurie atsisakė pas mus atvykti, todėl džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus. Neturiu daug laiko, todėl užduosiu keletą konkrečių klausimų. Šią savaitę Vokietijos žiniasklaidoje buvo cituojami jūsų žodžiai neva jūs pasisakote prieš e, kolektyvinius ieškinius, kurias teiktų vartotojai. Jūs e, sakote, kad reikia vartotojų saugoti, tačiau pasisakote prieš kolektyvinius ieškinius. Būtent kokia čia jūsų nuomonė problema? Mes esame už vartotojo apsaugą ir todėl mes pirmieji ėmėmės veiksmų ir pirmieji uh, stengiamės užtikrinti, kad e, susiję automobiliai, e, Volkswagen automobiliai, vokiški automobiliai ir jų keliamos problemos būtų pašalintos. kad e, vartotojai interesai nenukentėtų. tai, ką minite jūs, yra tiesiog bendra formuluotė dėl tokių veiksmų, kai, kai aš sakiau, kad tai yra netinkama vieta. Kadangi nėra teisės akto, kurio pagrindu būtų galima panaudoti tokią formuluotę. Ponas Artuk, ar galiu aš užduoti papildomą klausimą? Ar jūs pasisakote prieš kolektyvinius ieškinius? Ministras, man reikia pamatyti pirmiausia teisės aktą, jo projektą ir po to jo pagrindų galėsiu pasakyti, ar tai yra tinkama ar ne. Tai yra diskusija, kuri vyksta jau keletą metų. Diskusija tarp politinių partijų dėl tokių kolektyvinių ieškinių vyksta jau seniai panas Artuk. Nesu įstikinęs, koks ryšys yra tarp kolektyvinių ieškinių ir teisės aktų, kurį jūs minite, bet kaip nebebūtų. Per testus e, jūs minite savo atsakymas raštu apie tuos bandymus PMVI testavimą ir sakėte, buvo vykdomi tik tam tikri e, testai. Norėčiau detaliau sužinoti apie tai. Mūsų atsakymas aiškiai pasakyta, kaip mes e, vykdome tuos bandymus, tuos testus. Tai yra kur kas daugiau negu vien tik tai matavimai pagal Europos e, teisės aktus. Mes įtraukėme ir nuostatas įvairiomis, nu, testavimo įvairiomis temperatūromis, įvairiais greičiais. Visa tai yra pateikta grafinė forma mūsų ataskaitose dėl automobilių testavimo. Tiesiog mūsų testai nėra paprasti, o kur kas detalesni. Na, o koks tam yra teisinis pagrindas? Teisinis pagrindas leidžia testuoti variklius jiems dirbant šaltų režimu. Tačiau jeigu kyla abejonių ar įtarimų, kad gali būti manipuliuojama, pavyzdžiui, E, kai JAV pateikiami faktai, tai tuomet reikia kitokių testų. 2016 m. rugsėjo 14 d. Krofeldo apygardos teismas paskelbė nuosprendį. E, pagal kurį vartotojas laimėjo pateikęs ieškinį dėl savo skundo, o jūsų institucija pasirodė gana prastai. E, būtent kritikuojama KBA e, institucija dėl to, kad e, jos tipų tvirtinimo procesas yra prastas. Na, yra ne vienas teismo sprendimas e, patvirtintas pastarojų metų, kai kurie iš jų yra prieštaringi. Ir manau, kad yra per ankstyva kol kas komentuoti juos, aš tikrai negaliu atsakyti, e, pasirašyti kiekvienu sakiniu, kurie parašyti teismo sprendimuose. Federalinė motorinio transporto institucija dirbo iki šiol, dirba dabar ir dirbs toliau. Bet jūs sakote, kad e, ši institucija savo darbą atliko, tačiau teismai atrodo kitaip ir nemato čia prieštaravimo. Kaip sakiau, yra prieštaringų teismo sprendimų ir jų bus daugiau. Manau, kai turėsime pakankamai, e, pakankamai jų skaičių, galėsime atlikti tam tikrą vertinimą. Tačiau faktas yra tai, kad rezultatai yra gana skirtingi. Labas rytas, ministrė, malonu su jumis sustikti. Pirmiausia, noriu padėkoti Jums už tai, kad patikslinote keletą aspektų. Pirmiausia, dėl to, kad Volkswageno manipuliavimas nėra įprastas visai Vokietijos automobilių pramoniai. Tai buvo labai svarbu šiam komitetui ir aš ypač Dėkuoju Jums už tai, kad pabrėžėte dizelinio variklių svarbą kovojant su klimato kaita. Taip pat labai svarbu ir, ir gerai. Kalbant apie kolektyvinius ieškinius, tai e, žmonės, kurie pasisako prieš amerikiečių veiksmus tokioje srityje, dabar nori, kad tokie ieškiniai būtų įmanoma ir Europoje. Na, sustikime, su, e, tarp, kur dalyvavo transporto ministrai, sakėte, kad Europos teisės aktai yra per daug neaiškus. E, Ferhoigenas yra panašiai kalbėjęs čia, visi Vokietijos automobilių pramonės atstovai sako panašiai. Taigi klausimas, ką reikia daryti, kad sugriežtintume taisyklės. Ar sutinkate su komisijos narė Bienkovska, kuri mano, kad visą tai pirmiausia reikia sutvarkyti direktyvas, kad jos būtų pakankamai aiškios. Ne, aš nemanau, kad viskas yra taip, kaip turi būti, ar kad direktyvos yra pakankamai aiškios turime įvertinti tų direktyvų kontekstą. E, e, direktyva patvirtinta 7 metais 2715, patvirtinta prieš daugiau kaip 10, prieš beveik 10 metų. Ir penktasis e, jos straipsnis, mano žinimas, būtent straipsnis E, skirtas išimtims, perkeltas iš dar ankstesnio teksto, kuomet tokių techninių galimybių, kurios dabar egzistuoja, jų nebuvo. Ir kolegos, kurie tuo metu galvojo apie šią problemą, negalėjo nuspėti, kas įvyks ateityje. Aišku, kad nebuvo galvojama, kad e, tokios nuostatos gali būti panaudotos manipuliavimui. Ir todėl aš manau, kad penktasis straipsnis turėtų būti pakeistas, siekiant užtikrinti, kad tie, kurie pasinaudoja to penktojų straipsnių, norėdami išimties, tai taikyti išimti, turėtų įrodyti, kad naudojama naujausia technologija ir jį naudojama tik tai tam, kad būtų apsaugomas variklis, o ne dėl kitų priežasčių. Ačiū. Toliau kitas klausimas. Esame e, skaitę Ziduočio Zeitung pranešimus, kad atrodo tvirtinama, kad Fiatas ir Fiat Chrysler automobilių e, bendrovė taip pat taikė neteisėtus išreguliavimo prietaisus, nors tai jie ginčijo, kai mes su jais susitikome. susitikome. Ar jūs turite kokį nors įrodymą apie tai? Vokietijos transporto institucija tyrė įvairius automobilius, tame tarp ir Fiato bendrovės pagamintus, o jų rezultatai yra tai, tas, kad po tam tikro variklio veikimo laiko, po 22 minučių, e, iš metalų kontrolės sistema pradeda veikti kitaip. Ir mūsų tyrimo komitetas aiškiai pasakė, kad tai yra išreguliavimo prietaisas, kuris yra neteisėtas, nelegalius. Mes apie tai pranešėme komisijai ir Italijos tipų patvirtinimo institucijai bendros interpretacijos kol kas nėra. Prasme, diskusijos vyksta tarp Vokietijos ir Italijos transporto institucijų, o komisija e, nori suvesti abiejų institucijų atstovus, kad e, jie tai aptartų. Manau, kad to nepakanka. Fiat bendrovė ginčyje Vokietijos institucijos rezultatus. Mes tiesiogiai Fiatui pateikti tų rezultatų negalime. Todėl mes kreipiamės komisiją, kad jį patarpininkautų čia. Pone Maiser. Gerbiamas ministrė, ačiū. Pirmininkė, dėkuoju, kad suteikėt man žodį. Sveikinu ministrą mūsų posėje liberalų frakcijos vardu. Labai džiaugiuosi, kad jūs čia atvykot. Ne visi mūsų kvietimus priima, bet mes labai džiaugiamės, kad jūs atvyksat. Iš tikrųjų, mes tik tai savo darbą dirbam ir esam labai dėkingi, jeigu žmonės su mumis sutinka kalbėtis. Jūs jau anksčiau sakėte, kad Volkswagenas turi problemų dėl etinio elgesio, dėl darbo organizavimo, pavieniai asmenys netinkamai elgesi. Mums e, tai e, netrodo priimtinas faktas. Mūsų nuomonė ir vyriausybė iš dalies yra dėl to kalta. Jūsų vyriausybė pasirašė e, penktos straipsnio antrą dalį, po to, kaip buvo priimamas tas tekstas e, įstatymo, ir jūs turėjot e, tada pasvarsyti, ar tokie dalykai yra primtini ar ne tikrieji tikrinimai, praktiškai naudojant automobilius, yra aptarinėjami parlamente jau maždaug penkerius metus. Ar jums niekad neiškilo bejonių dėl to, kad e, automobilių transporto sistemoje yra problemų? Tai apie ką dabar kalbame, susiveda į vieną klausimą. Ką galėtumėm padaryti, kad ateityje būtų pakeistos taisyklės ir būtų panaikintos spragos? Aš labai atsiprašau, kad jūs nutraukiu, sako ponė Maisner. Mūsų darbas yra išsiaiškinti, kas e, netaip susiklosi ir kas dėl to kaltas. Mes norim suprasti, kas sąmoningai pasirašė reglamentą, kuris dabar, kaip e, matome, turi spragų. Muss man Taisyklės priimtos 2007 metais, taigi jeigu norit pažiūrėti, kas tada vyko 2007 metais, kalbėkite su tai žmonėm, kurie sprendimus tuo metu priėmė 2007 metais. O aš labai aiškiai pasakiau, penktasis straipsnis iš esmės buvo parengtas anksčiau negu 2007 metai, jis buvo nukopijuotas ir klyjuotas į naują dokumentą. Ir nuo to laiko jau technologijos pasikeitė ir reglamentas, kuris E, buvo priimtas neatsižvelgia į technologinius pokyčius. Jūs klausite, ar kas nors žinojo prieš 2015 metus, kad egzistuoja tie nelegalūs prietaisai automobilis. Aš galiu pasakyti, kad ne, niekas to nežinojo, niekas pasaulyje to nežinojo. Mes matėm, kas įvyko Junktinėse Amerikos valstijose. Jokiose kitose valstybėse tokių faktų nebuvo užfiksuota. Aišku, kol nebuvo įrodyta, jūs neprisipažinsite, kad kažką žinojote, bet dabar klausau jūsų ir darau išvadą e, apie tuos e, atsitikrinius patikrinimus, tikrinimus e, spontaniškai, nepa, neįspėjus. Kodėl anksčiau taip negalėjote padaryti? Kodėl anksčiau taip nebuvo daroma? Ar Vokietijos vartotojai gali dabar pasikliauti ministeriją? Ar tai neturėtų būti daroma centralizuotai? Žinant, pavyzdžiui, e, kokį scenarijų pasirinko ministerija ir automobilių transporto administracija. Ką jūs turit galvoje, sakydama centralizuoti? Aš galvoju apie ES masto agentūrą. Jėra Aš manau, kad e, dabar padėtis susidarė tokia. Kiekvieną kartą, gavę naują informaciją, turime ją įvertinti, ar, neiškyla, ar ji neiškelia e, teisinių problemų. Mes norime išsiaiškinti, ar e, priimami teisės aktai yra praktiškai gyvendinami, ar mūsų tikrinimo sistemos yra praktiškai realios. Volkswagen atvejais labai akivaizdžiai parodė, kad egzistuoja rimtų sunkumų ir teisės aktai negali būti palikti nepakeisti. Neturėtumėm paprasčiausiai keisti tikrinimo sistemų dėl Volkswagen skandalo, mes turėtumėm keisti visą teisinę bazę. Kila klausimas, ar anksčiau neturėjo kas nors pastebėti tų nelegalių renginių. Aš įsivaizduoju, kad anksčiau niekas apie tai nežinojo. Kitaip, Volkswageno atvejis, kuris visus absoliučiai nustebino, būtų buvęs išaiškintas. Ir iš tiesų nebūtų buvęs taigmena visiems. Aš žiūriu į laikrodį ir matau, kad turiu laiko papildomam klausimui. E, sakote, kad reikia keisti juridinę bazę. Ar tai yra realu? Ar yra įmanoma praktiškai e, laikytis dabar nustatytų ribinių verčių? Ar yra toleruotinų nukrypimų, kurie yra neišvengiami? Dohtas. Äh, Moksliniai tyrimai rodo, kad yra įmanoma laikytis numatytų ribinių verčių ir tai galima padaryti legaliomis priemonėmis. Jeigu vieni gamintojai gali tą padaryti, tai kodėl kiti to negali padaryti, kodėl visi negali taip elgtis? Ribinės vertės yra nustatytos tam, kad jų būtų laikomasi. Toks jų tikslas. Ir dabar mes kalbame, ką būtų galima padaryti, kad išvengtumėm išimčių taikymo, kada tai būtų visiškai neprimta. Aš manau, kad tai yra rimčiausia problema. Labas rytas, e, gerbiamas ministrė, aš esu čia. Turiu keletą klausimų jums. Visų pirma, visame šiame procese man nerima kelia tai, kad yra sukčiaujama E, milijonais ir kol kas nėra susitarta dėl jokių sankcijų. O jos turbūt yra planuojamos, Vokietijos parlamente yra keliama klausimų tą kryptimį. Ar įmanoma tai padaryti, ar įmanoma nustatyti finansinės sankcijas? EPRC paskelbė ataskaitą, kurioje yra labai aiškiai pasakyta, kad be Teisės kodekso 23 dalies automobiliai, kurie nėra patvirtinti, kurių tipas nėra patvirtintas, negali būti niekaip sankcionuojami. E, taip pat žiūriu reglamento 15-13 straipsnius, kurios yra kalbama apie atidėtas sankcijas. Ar jūs tos dalykus žinote? Ar jūs nemanot, kad yra pažeidžiamas šis reglamentas, nes nėra taikoma jokių sankcijų Vokietijoje, net jokių nu, baudų, nuobaudų nėra uždėta? Jeigu žinot, kad taip yra, jeigu žinot, kad tai yra pažeidimai, ar ketinate imtis kokių, plan, kokių veiksmų, kad padėtis būtų ištaisyta? Aš pats nematau jokio pažeidimo. Yra sankcijos gana ženklios taikomos ir reikalingas pritaikymas atgalinė data pagal tipo tvirtinimo procedūrą e, turi būti organizuojamas. Ir visi automobiliai e, turi tą procedūrą praeiti. Jeigu automobilis, automobilių tipas negali būti patvirtintas, tada e, turi būti įvesta sankcija. Atitinkamai jūsų paminėtasis ES reglamentas jau yra įgyvendintas taip, kaip reikia. Pagal Vokietijos įstatymus yra reglamentuojamas ir dokumentų falsifikavimo ir sukčiavimo klausimas. Lygiai taip pat ir e, Vokietijos įstatymuose yra kalbama apie tipo patvirtinimo e, suspendavimą ir automobilių gamybos, tokių automobilių gamybos sustabdymą arba e, jų išėmimą iš rinkos. Jeigu tokie automobiliai patenka į Vokietijos rinką, turi būti taikomos sankcijos. Kalbėtos nesijungia mikrofono. Wie viele solche ähm, Sanktionen wurden erlassen und gegen wen? Und vor allem sind das denn wirklich Sanktionen? Tai kiek tų sankcijų ir kam jos buvo pritaikytos? Iš esmės, e, tai, kas yra padaryta, nėra jokios sankcijos. Kalbam apie pakeitimus. Aš e, manau, kad e, mes skirtingai suprantam, kas yra sankcija. Kokios finansinės baudos buvo nustatytos? Kiek sumokėta tokių baudų? Dar, vienas, dar vieną kartą pakartosiu, aš aiškiai e, pasakysiu, apie kokias sankcijas mes kalbame. Kalbame apie tipo patvirtinimo suspendavimą, apie tam tikrų automobilių srautų išėmimą iš rinkos, e, neįsileidimą į rinką. Tokių sprendimų yra primint, priimta, ne visi dar jie yra gyvendinti, nes e, dar tebe vyksta tas uh, uh, atgalinio taikymo procesas, žinome, kad yra nemažai automobilių, kurie turi būti išimti iš automobilių parko. Ir jeigu tai nebus padaryta, bus įvestos sankcijos tokiems automobiliams. Kalbėtoje vėliau bus jungus mikrofoną, labai atsiprašome. Šiandien automobilių tvirtinimas atgalinė data jau patvirtintas ir e, galite sakyti, kad tai yra sankcija. Atitinkamos priemonės bus įvestos ir be to, jeigu e, bus laikomas reikalavimo, bus numatyta tam tikra tarsi premija. Apšaudau. Ačiū, supratau, ką norėjot pasakyti. Dar vienas labai svarbus klausimas. Nurašymas į metalo laužą. Vienuoliktas klausimas Jūs anksčiau sakėte, kad tik jeigu nebus kitų naujų technologijų bus automobiliai nurašomi metalo lažą. Nelabai aišku suprasti, ką reiškia nėra naujoviškų technologijų, nėra kitokių technologijų. Ką jūs turite galvoje, nes dabar interpretuoti tokius pareiškimus galime be galo plačiai. Įmant. E, Šiuo metu uh, uh, interpretuoti yra labai lengva. Jeigu automobilio variklio apsaugai yra e, e, reikalinga taikyti tam tikras apsaugos priemonės, turi būti taikomos atitinkamos taisyklės. Mes e, norime, kad būtų naudojamos moderniausios technologijos ir kad būtų išmetalai kuo mažiau toksiški. E, jeigu vairuotojas pasakys, kad jeigu aš išjungsiu konverterį, mano variklis nukenties e, ir aš e, taip ne, nenoriu, kad tai būtų, tada aišku padėtį galėsim pakeisti. Bet dabar ateitie turėsim galvoti, kaip bus, ar naudosim senus variklius naujose automobiliuose, kad galėtumėm tam tikras išimtis pritaikyti. Taip neturi būti. Mes norim užtikrinti, kad tie, kurie naudoja, sa, kuria variklius, pasinaudotų moderniausiamis technologijomis ir apsaugotų ir aplinką, ir žmonės. Tai turi būti privaloma, o ne kažkoks tai uh, laisvanoriškas pasirinkimas ir mm, kad visi gamintojai pasirinktų tas išimtis. For... Ačiū ministrė, ačiū, kad šį rytą atėjot. Ačiū, kad priemėt mūsų pakvietimą iš karto. Turiu pasakyti, kad uh, Kiti ministrai iš kitų valstybių netaip mielai sutinka ateiti ir su jais mums iškyla žymiai daugiau sunkumų, todėl mes labai džiaugiamės. Vis tik jūsų atsakymuose aš išvelgiu tam tikrų nesusipratimų, nes mano nuomonė įstatymas nėra labai aiškus. Uh, tie uh, išjungimo prietaisai yra uh, leidžiami naudoti tik tuo atveju, jeigu na, jie gali pakengti automobilio varikliui. Kas čia jūsų nuomonė yra pasenusio, kas tame yra atgyvenusio? Ausgeführt. Steht letztlich. Uh, tai, ką jūs pasakėte iš esmės, uh, uh, yra teis tiesa. Tas išjungimo prietaisas yra leidžiamas tačiau nėra pasakyta, kaip variklis turi būti e, pastat, su, sukonstruotas. Mes turime e, užkirsti kelią e, tiems piktavaliams, kurie nori pasinaudoti piktavališkai išimtimis, e, surišti rankas, nes kai kurie e, komponentai, kai kurios sudėtamosios dalys neveikia taip, kaip reikėtų ir iš anksto galima įžiūrėti, kad vienas ar kitas variklis kels problemų ir ta transporto priemonė bus uh, tarši. Mes nenorim, kad būtų pasinaudojama galimybė netenkinti reikalavimų, jeigu tik įmanoma turi būti nustatyta prievalė naudotis naujausiomis e, technologijomis. Turi būti diskusijose nuolat kartojama, kad transporto priemonės, kurios netenkina e, taršos reikalavimų, būtų tobulinamos. Micro. Micro. Yeah, I know, I put it on, but it switches itself. Kalbėtojas sako, kad jo mikrofonas pats išsijunginėja. Turbūt todėl, kad mano klausimai nelabai malonus. Kodėl jūs taip aiškiai pasisakote apie Fiatą? Neatsakote, kad Fiatas gali manipuliuoti sistema pasinaudodamas nelegaliais prietaisais. Jūs aiškiai žinot, kad tie prietaisai yra nelegalūs. Tai kodėl viskas taip aišku su Fiatu, bet ne su kitais automobiliais? die Untersuchungen, die das Kraftfahrtbundesamt äh, durchgeführt hat. Automobilių transporto administracijos atlikti tyrimai apie Fiatą buvo orientuoti į labai specifinį taršos mažinimo prietaisą, kuris bėgant laikui pasiteisina ar nepasiteisina. Aš jums labai detaliai atsakyti negaliu, ekspertams teikiu tokį klausimą. Uh, Kodėlgi automobilis po tam tikro laiko tarpo tampa e, nebetoks tobulas ir jisai gali nebetenkinti taršos reikalavimų. Jeigu mes siekiame sumažinti iš metalų skaičių, tai tas e, kontrolės prietaisas turi nuolat veikti, kodėlgi mes turėtumėm leisti jį išjungti. E, turime užtikrinti, kad viskas būtų pagal taisyklės. No, Pereikim prie kito automobilio - Opelio. Fiatas, jūs sakote, viskas yra susijęs su laiko apribojimais. Dabar kalbėkime apie Opelį. Jie sumažino e, temperatūrą žemiau negu 17 laipsnių, bet to jūs sakote, kad tai yra labai platus automobilio apsaugos interpretavimas. Kodėl Opeliui yra taikomas toks platus interpretavimas, kai tuo tarpu kai Fiatui e, yra tik tai e, viskas suvedama į tą išjungimo prietsą. Äh, Opelis, e, kai iškyla abejonių, buvo labai svarstumas, mes kalbėjome apie tą termalangą ir apie jo teisėtą naudojimą. Opeliui reikia e, pakeisti tuos automobilius. Ne tik apie 17 laipsnių problemą čia kalbam. Per tyrimą išaiškėjo ir kitų klaustukų, kitų problemų, bet tyrimai dar nebaigti, išvados bus paskeltos vėliau. Bet informacija, kurią mes gavome dabar, išplaukia iš e, tyrimo jau tarpinių ataskaitų ir dėl to kyla daug dviejonių. Ar visada galima įrodyti tas išimtis ir tų išimčių pagrįstumą. Ir ateityje mes manome, kad bus nebeįmanoma su tuo termolangu tuo termolangu manipuliuoti. Jeigu jūs skaitėt išvadas, tai turbūt matėt, kaip yra. Šiais metais e, dar yra išduodami leidimai naudoti termolangą, bet ateityje to nebebus. Tai buvo konkrečiai išbraukta Opeliui E, Vokietijos administracija leidžia važiuoti į gatves. Ir e, čia jūs labai aptakiai ir netiesiogiai kalbate. Tuo tarpu Fiat e, į gatves išleido Italijos administracija ir čia jūs turit labai griežtą nuomonę. Kodėl jūs taip griežtai vertinat italus, bet ne savo administraciją, kai jūs pastaruoju atveju turit įgaliojimus atšaukti automobilį? Äh, äh, tai, ką jūs sakote, yra tiesiog neteisybė. Mes tos pačius kriterijus taikome visiems. E, mūsų tyrimai ir Opelių ir kitiems Vokietijos gamintojams e, galioja. Tie automobiliai, e, kurie mums kelia bejonių, kur mes išsiaiškiname, kad gali būti problemų, gali būti įvestas laisvanoriško atšaukimo reikalavimas arba renovavimo reikalavimas, pakeitimo reikalavimas. Pažiūrėkite kitas valstybės, kuriuose tokiems pat automobiliams, tokių pat problemų turintiems E, automobiliams e, nėra taikomos tokios priemonės kaip Vokietijoje ir mes tą galėtume pasakyti apie Fiatą. Nesu girdėjęs, kad e, kas nors būtų atšaukęs Fiato automobilį ar jį reikalavęs pakeisti. Aš nieko čia nevertinu, aš tik konstatuoju faktą. Aš norėčiau, kad būtų elgiamasi kitose ES valstybėse taip, kaip elgiamasi pas mus, kaip mes traktuojame savo automobilius ir jie taip pat turi daryti. E, kai siekiame mažesnių NOX emisijų, suprantame, kad tie automobiliai e, pakeisti, par, pakoreguoti gali e, tenkinti NOX reikalavimus, o kitose valstybėse narėse tokius automobilius leidžiam ir toliau naudoti. Eh, Dėkoju ponė pirmininkė. Na, girdžiu čia tokių minčių apie tai, kad reiktų ginti Fiat ar italų automobilių gamintojus, bet noriu priminti, jog Fiatas jau nuo 2016 paskelbė programą savanoriškai iš rinkos atšaukdamas automobilius. Tai štai, patikslinimas toksai. Turiu klausimą. jūs pateikėte atsakymą numeris 11 ir ten sakote, kad jau patvirtintiems automobiliams galima e, pasirinkti papildomus variantus, tois, e, tokias, galima pasirinkti optimizavimo priemonės, atveju, kai noks dalelių iš metalų yra daugiau. Kai jūs kalbate daugiau arba labai daug tų dalelių, tai kiek jų ten turi būti, kad būtų galima taikyti tas priemonės? Ar į optimizavimo procesą, apie kurį jūs kalbate, įtraukėte veiksmus, kur yra susiję su 630 tūkstančių automobilių? E, ir kaip yra su tais termolangais, ar jie irgi priklauso prie optimizavimo priemonių, kuriuos jūs tuos terminius langus minėjote anksčiau? atsakymas. Kai dėl automobilių optimizavimo. Mes e, turime pasakyti, kad e, NOX dalelių išmetimo mažinimas priklauso, priklauso ir nuo individualių e, priemonių nuo pasirinktų aplikacijų. Pri, gamintojus, kai kuriuos aš paminėjau, ir jų automobilius yra jau pradėtos dvi autorizavimo ir homologavimo procedūros. Porsches Macan ir Opelio vienas iš modelių įeina į tą kategoriją. Ten yra numatytas įvairaus pobūdžio mažinimas, bet negaliu kol kas pasakyti, apie kokį procentą kalbame, nebent galėčiau pranešti jums tai šiek tiek vėliau. Nes e, atliekant bandymus, testus, iš karto matosi, kas ir kaip. Kolega štai man sako, jog 70 procentų yra siekiama sumažinimo. Penktas klausimas, ar galėtumėte jį pakartoti? 630 tūkstančių automobilių, ar ne? Toks regis buvo klausimas. NOX emisijų mažinimo lūkesčiai atrodo buvo tokie. 70 procentų tų NOX iš metalų buvo sumažinta. Ar manote, kad to užteks, norint užtikrinti, kad Dabar jau rinkoje esančių dizelinių milijonų automobilių išmetalų kiekis, ar jis netrukdys pasiekti reikiamos oro kokybės, priimtinos oro kokybės miestuose? Jūs manote, kad to užteks tų priemonių, kurios buvo paskelbtos? Atsakymas. Na, kad dėl tų ribinių dydžių susijusių su oro kokybė mieste, be abejo reikia įdėkti visą eilę priemonių tam, kad oro kokybė būtų patenkinama. Mes pateikėme kai kurios siūlymus ir um, suprantama, reikia daryti viską, kad automobiliai, kurie nuolat uh, važinėja miestuose, pavyzdžiui, viešasis transportas, autobusai, taksi automobiliai, administracinių struktūrų automobiliai, tiekėjų automobiliai. Tie automobiliai turėtų rinktis alternatyvius variklius, pavyzdžiui, hybridinius. Arba kitokio degimo variklius, pavyzdžiui, elektrinius, mes stengiamės skatinti būtent tai, remiantis valstybės pagalbos priemonėmis, nes manome, kad tie automobiliai, kurie milijonus kilometrų per metus nuvažiuoja, Tuos automobilius būtina keisti iš esmės, kad oras būtų švaresnis. Na nežinau, ar galiu dar vieną paskutinį klausimą užduoti. Labai trumpai. Ar pritartumėte tam, kad būtų sukurta bendra kontrolės agentūra, kuri galėtų taikyti sankcijas? To jau klausė vienas iš kolegų, aš norėčiau labai užkaus atsakymų šį klausimą. Atsakymas. Aš jau ką tik sakiau, kad e, reikia sukurti tam tikrą kompensacijų struktūrą, kompensacijų rūmus, pavyzdžiui, gal jeigu valstybių besenarėse homologavimo struktūros nesutarė, tai tuomet e, galėtų kompensacijų ta struktūra priimti sprendimą. Aš manau, kad tai būtų logiška seka, atsižvelgiant į tai, kas įvyko. Homologavimo tarnybos valstybėse narėse, remdamosi optimizuota juridinė baze, galėtų prižiūrėti tai, kad taisyklių homologavimo srity būtų laikomasi. Dėkuoju. O dabar perėsime prie antros klausimų serijos. Turime du pranešėjus, šiek bet dabar griežčiau liepsiu laikytis laiko limito, nes turėsime dar vieną klaus, klausimą, kuriam irgi reikia pasirinkti laiko. Du skirtingi klausimai čia. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Debrin, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Ponas Hertuk yra teisus. Jūs pateikėt savo atsakymą į klausimą, kai kurie kolegos SPD, ponas Verhoiginas ir kiti, e, ne, neprimė mūsų atvykimo, tiesiog atidėliojo savo įsitikimus, atvažiavo iš karto, kai tik pakvietėm. Puiku, dėkoju Jums už tai. Buvo kalbama apie Fiatą. E, Fiat, dėl Fiat pateikiami klausimai yra labai kontroversiški ir e, nuomonės yra kontroversiškos. E, vieni sako, kad Fiatui keliami didesni reikalavimai, kiti, kad ne. Sakoma, kad BA testavimo metodai nebuvo visai patikimi, kad jie nebuvo kartais korektiški. Aš sakiau, aš, aš kėliau klausimą, ar bus kalbama apie automobilių nurašymą, bet ten sakė, reikia, kad ten bus priimamas sprendimas dėl moduliavimo. Manau, kad tai yra žaidimas žodžiais. E, e Išmetamųjų dujų tyrimas buvo pakeistas. Norėčiau paklausti, ką manote apie Fiato deklaravimą dėl uh, E, KBA, tos taikomos moduliavimo priemonės ir iš metalų matavimų. Atsakymas. Komisija turi KBA visus matavimų rezultatus. Komisija turi dėl FIAT atliktų tyrimų taip pat visus rezultatus ir aš manau, kad tai leidžia įvertinti, ar buvo pasiekta reikšmingo teršalų išmetimo sumažinimo. Ir gali spręsti, ar tie dydžiai yra tinkami, priimtini ar ne. Manau, kad iš tikrųjų labai svarbu stebėti, kaip pakryps šita visa istorija, nes tai parodys, kiek Europos teisė yra pajėgi užtikrinti e, tų procesų, kuriuos čia aptarėme kontrolę. Yra tokių valstybių narių, kurios norėtų, pavyzdžiui, tuos metodus prisitaikyti savaip. Ir šiuo atveju turime pasižiūrėti, kaip tinkamai yra taikoma ES teisė, e, kai dėl tų išmetamų dujų valymo kai dėl moduliavimo ar kito, galima rasti ir dar kitokių pavadinimų šiam procesui, jeigu staiga pasibaigus testavimo ciklui NOX ciklas reikšmingai išauga, šiuo atveju aš nemanau, kad tai atitiktų teisėkūros dalyvių interesus. Nemanau, kad toks yra jūsų tikslas ir tuomet aišku tenka pažiūrėti tiesiai į akis ir pripažinti, kad buvo pasirinktas nelegalus elgesys. Ačiū. Dėkoju, ponė ministrė, kad atvykote. Pasveikinsiu ir aš jūs atvykusi, kadangi visi savo pasisakymus pradeda nuo to. Jūs dirbate rinkos priežiūros srityse, 53 automobiliai buvo testuoti, o kiek tų automobilių buvo testuota prieš tai, iki skandalo? Atsakymas negaliu dėl to pateikti jokios informacijos, nes duomenų neturiu paruošęs, neturiu skaičių. Jūs uždavėt klausimą dėl KBA ir manau, kad skaičius ten galima sužinoti, bet testai buvo atliekami ne taip pat, nes anksčiau atliekami e, testai nebuvo tokie detalūs, dabartiniai siekia daug plačiau negu numatyta reikalavimų teisės aktuose. Tie testai buvo pritaikyti prie naujos situacijos, kuri susiklosti po Volkswagen skandalo. Jų, jie buvo sudaryti taip, kad būtų galima labai konkrečiai testuoti tas e, problemas ir jų sprendimo būdus, kurios buvo identifikuotos. Na, suprantu, sako kalbėtojus, kad jūs skaičių pateikti negalite, bet uh, reikia vis dėlto turėti tam tikrus įrodymus, kad galima būtų dirbti toliau. Yra kalbama apie spragas ES lygmenių rinkos priežiūros rytį. Aš manau, kad valstybės narės, e, ko gero, žino, kokia atsakomybė joms tenka. Jos žino ir turi žinoti, kaip reikia prižiūrėti rinkas. Jūs sakėte, kad 2015 rugsėjį nebuvo jokių įrodymų dėl to, kad buvo įdėkta e, apgaulingą programinę įrangą. Tačiau 2007-aisiais, man atrodo, gavote pirmuosius e, e, elementus dėl galimos problemos. Ar pateikia jums informacija asmenys yra patikimi, ar 2007 metų deklaracija jų buvo galima abejoti? Atsakymas. Jūs ko gero e, žinote, kad reikia tikslios informacijos. Na, neprašykite manęs iš principo įvertinti vienos ar kitos nevyriausybinės organizacijos pateiktą informaciją. Aš nenoriu blogai kalbėti apie tas nevyriausybinės organizacijas. Tačiau akivaizdu yra štai kas, jeigu tuo metu būtų rasta pakankamai įrodymų dėl to, kad buvo e, taikytos priemonės kurios buvo ne, neteisėtos, tai būtumėm reagavę, bet tokių įrodymų negavom. Man tik trys minutės skirtos, ar ne, tai tuomet greičiau <laughs> dirbkime. Kai jūs gavote tą informaciją, ar jūs nepagalvojote, kad tai galėtų būti galbūt objektas tyrimui, kurį reiktų pradėti ir pasitikrinti tuo būdu būtų galima, ar tikra buvo ta informacija ar ne. Ministro atsakymas. Bet apie kokią informaciją jūs kalbate? kalbėtas. A, a, aš sakiau, kad 2007-2008 metais tokios informacijos mes neturėjom. Ponas Šulc. Dėkoju, kad atvykote, ponė ministrė. Aš irgi ne, nenorėčiau irgi gaišti per nelį daug laiko primindamas, kad ponas Verhoigenas uh, E, pažadėjo atvykti vėliau ir mūsų kvietimus jis neregavo. Pirmininkė, man atrodo, kad mes čia bundestagė sėdim, bet juk čia Europos parlamentas, neužsimirškim, kolegos. Na taip, supratau, supratau, sako kalbėjas, supratau, kad mes Europos parlamente. E, Pane Segolen Royal, socialistė irgi niekaip neranda laiko atvykti į mūsų posėdį. Galbūt, e, ponė pirmininkė, reikėtų leisti man užbaigti klausimą. Ir to, tuomet būtų nereikia manęs nutraukti. Noriu grįžti prie labai specifinio klausimo, ponė ministrė. Jūs sakėte, kaip Vokietija reagavo, sakėte, kad reaguota buvo greitai. O man įdomu yra štai kas, tie dvišaliai kontaktai, jūs be abejo jų turėjote su kolegomis kitose šalyse. Ir jums ko gero kilo klausimų dėl to, kaip galėtumėte dirbti kartu, kad galėtumėte tas, tas problemas spręsti. Kaip reagavo kitų šalių atstovai? Kaip jiems pasirodė tos priemonės, kurias jūs pasiūlėte? Atsakymas. Taryboje aš pristačiau tai, kas buvo nuspręsta gyveninti Vokietijoje. Mano kolegos iš ES valstybių žinojo viską apie testus, apie priimtas priemonės, jums teikiau tą informaciją. Taryboje aš taip pat sakiau, kad reikia būtiniausiai pakeisti teisinį pagrindą ir galiojantį reglamentą. Kolegų nuomonė labai skirtinga, tačiau vykstant višaliams pokalbėms teko konstatuoti, kad kitos šalis uh, atlikusios testus įgauna daugiau supratimo apie problemą ir kolegos vis labiau pritarė tam, kad taisyklės reikia keisti. Ir manau, kad kito tarybos posėdžio metu galėsime apie tai kalbėti dar detaliau. Galbūt dėl tų rezultatų e, galėsime labiau pritaikyti taisyklės klausimas. Ar jums susidaro toks įspūdis, kad Europos komisija dabar vadovauja šiam visam judėjimui? Bet dabar komisija nebe tarpininkė, o proceso vadovė. Atsakymas - ne. Man tokio įspūdžio nesusidarė. Atsižvelgiant į tai, kaip keičiasi teisinė situacija, Europos komisija mano, kad teisinės situacijos keisti iš esmės nereikia, bet aš norėčiau pasakyti, kad mano nuomonė tai yra būtina. Uh, E, buvo kreiptasi į komisiją su prašymu pateikti kitam e, tarybos posėdžių įsiūlymus, kad galėtume spręsti tą situaciją. Manau, kad teisinį pagrindą reikia keisti. Aš kreipiausi laišku dėl to į komisarą atsakingą ir paprašiau pateikti siūlymus. Jeigu siūlymų nebus, tai tuomet neturėsime saugios sistemos ir negalėsime pritaikyti to nurašymo mechanizmo. Dėkoju, ponė ministrė, kad atvykote. Norėčiau grįžti prie ES teisės aktorių 715 reglamento. Jūs žinote, kad pagal tą reglamentą valstybės narės turi užtikrinti, kad teisės aktų bus tinkamai laikomas. 13 straipsnė to reglamento yra paminėtas ne tik automobilio atšaukimas, kad esi laikoma teisės aktų, bet yra minimos ir sankcijos. E, jūs mums teikėte atsakymus į klausimus raštu ir atsakinėjote dabar žodžiu kolegoms. Ir be abejo, E, sankcijų, apie sankcijas nieko neišgirdom. Tai yra sunkus žingsnis, aš suprantu. O jūsų kolegos ministrai kitose valstybėse irgi sankcijų nepritaikė. Ar nemanote, kad jei norime, kad galiausiai visų teisės aktų nuostatų būtų laikomasi, e, tai yra būtina vartotojų labui. Ir ar nemanote, kad jei norime, kad būtų tinkamai gyveninti tie teisės aktai, reikia peržiūrėti homologavimo reglamentą, tačiau reikėtų, kad kontrolės ir sankcijų mechanizmai priklausytų nuo nepriklausomos agentūros, o ne nuo valstybių narių valios. Atsakymas. Buvo kalbama apie sankcijas ir kontrolę Ar jūs čia a, turite omeny abu dalykus ar ne? Galiu pasakyti štai ką Vokietijoje, kalbant dėl sankcijų režimo, tai toks yra. E, notifikavimas buvo pateiktas ir ES neprieštaravo tokiam notifikavimui, jeigu sankcijų tvarka nebūtų pakankamai derantis ES teisės aktais, tai tuomet 2007-2009 jau turėtų būti pradėta procedūra dėl pažeidimo ar pažeidimo procedūra. Kol kas tokios procedūros nebuvo pradėta. E, aš klausiu apie valstybės narės, taip, sako kalbėtoja. Dabar kitas dalykas - bandymai realiomis sąlygomis. Vokietija uh, E, turi tą vyriausybę, kuri siekia, kad ES būtų taikomi testai automobilių e, vairavimo sąlygomis, bet dėl, dėl, tik dėl pirmųjų e, tokių siūlymų. O dėl, kai dėl taršos, tai buvo nuspręsta dar jūs kol kas atidėti. O kodėl jūs norite, kad būtų uh, testuojami automobiliai realiomis sąlygomis vairavimo metu? Kodėl jūs pasisakote už tai? Äh, Atsakymas. Na taip, taip, jūs teisingai pasisakėte dėl pirmo klausimo. Mes siekime, kad kuo greičiau būtų dėl RDE priimti sprendimai. Džiaugiuosi, kad tas sprendimas buvo priimtas ir kad galime bandymus atlikti realiomis sąlygomis. Būtina tai daryti dėl to, kad dabar turime ir taip vadinamąją PEMS technologiją, kurią galima naudoti e, kelyje vairuojant. E, atitikimo elementai be abejo yra svarbus. Jie tinkamai apskaičiuoti ir nustatytos vertės e, bandymuose turi atitikti RDE reikalavimus. Jeigu tie testai labai skirtingi RDE ir LEDC, tai tuomet reikia at, tokiu atveju atsižvelgti visą eilę taisyklių. Tai padeda pasiekti atitikties faktorių. Tie atitikties faktoriai buvo aptarti Europos komisijoje, aptarti tarp valstybių narių ir dėl to buvo susitarta dėl tokių rezultatų, kurie dabar galioja. Dėkuoju. Dėkuoju. Ar gal galėtumėte atsakyti labai trumpai, ponė ministrė, sako pirmininkė, taupat laiką. Kolega Enkel. Pone ministrė, Manau, kad turėtume taip pat žvelgti ir į ateitį. Manau, kad yra dalykų, kuriuos reikia padaryti tam, kad išvengtume tokių istorijų pasikartojimų. Jūs sakėte, kad 2007 metais ir dabar tie bandymo, e, tos, tie bandymo programų įranga labai pasikeitė. Aš dirbau šiame sektoriuje ir galiu patikslinti, kad taip yra, pasikeitimų yra. Bet JAV programinė įranga naudojama geriau negu Europoje. Ir mano, matome, kad NOX iš metalų ribiniai kiekiai griežtesni negu Europoje ir kad kontrolės mechanizmas yra griežtesnis. Volkswagen nu, skandalas ir pratrūko JAV ir baudos JAV yra daug didesnės negu čia pas mus. Tad norėčiau užduoti klausimą ir kartu pateikti siūlymą, ar nematote, kad atėjo laikas, kad JAV ir ES harmonizuotų kontrolės mechanizmus ir numatytas leistinas normas. Atsakymas. Nesu tikras, kad galima būtų žvelgti tik į JAV ir sakyti, kad mes dabar turėtume šioje srityje dirbti kartu. Turiu pasakyti, kad JAV važinėjantis automobiliai pagaminti amerikiečių gamintojų kūro suvartoja daug daugiau negu Europos gamintojų automobiliai. Jeigu šalia NOX problemos, aš nuolatos kalbu ir CO2 iš metalų kiekį, kurių reikia mažinti, taikant mažanglės technologijas. Aš tiesiog Turiu pasakyti, kad amerikiečiai daugelį dalykų žvelgia ne taip kaip mes. Be abejo, tas siūlymas lepia idėją. Idėja, kad galėtume mūsų partnerių griežtesnės taisyklės pas mus taikyti. Mes turėtume padėti amerikiečiams CO2 srityje, o jie mums galėtų padėti NOX mažinimo srityje. Kitaip tariant, abu partneriai galėtų pasimokyti vienas iš kitų ir prisitaikyti geriausią praktiką. Tai ko gero leistų uh, veikti taip, kad vairuotojai ir žmonės kvepuojantis orų turėtų iš to visko naudos. Tačiau jeigu tartumės ir pasitelktume geriausią savo partnerių praktiką ir sistemas, tai tuomet, sakyčiau, viskas gerai. Juolab, kad Europoje tenka mąstyti ir apie tai, kokia bus kita fazė. tenka pamastyti apie tai, kokius standartus ir vertės pasirinkti, kaip standartizuoti. Aišku, kad ripinės vertės turi mažėti. Dėl to e, nežinau, kodėl. Negalėčiau pasakyti, kad mums nereikalinga kitų patirtis, galime iš jos pasimokyti, aišku. Pone ministrė, klausimas. Pono Enkel klausimas, mano požiūriu, nėra toks paprastas. Variklių kontrolė yra labai sudėtingas dalykas. Pasakyti, kad amerikiečiai e, yra labai daug toliau už mus pažengę, būtų labai jau supaprastintas požiūris. Jūs, at, jūs atlikote tyrimus ir tai tas tyrimas buvo atliktas vokiškai rimtai. E, buvo kalbama apie e, variklių, ten, variklių patikrinimo tos, tas tą programinę įrangą ir matėme, kad problemų šios rytyje yra tikrai nemažai. Kaip pažvelgti į tos patikros užkulisius, kaip užtikrinti e, adekvačius e, tyrimus. Klausimas iš tikrųjų labai sudėtingas. Kaip užtikrinti, kad įmonės atliks tas patikras kokybiškai ir gerai? Atsakymas. E, Volkswageno klausimą tyriant, supratau, kad gamintojai e, dirba labai rimtai, visa gamyba, įvairių atskirų automobilių maskų pateikimas, programinės įrangos naudojimas. E, yra visos labai, visą tai yra labai kompleksiškos procedūros. Techninės detalės ne, nebūtinai yra pateikiamos visiems paslaugų teikėjams, kartais taip daroma tyčia, tad į homologavimo kriterijus kai kurius dalykus sunku įtraukti. E, na, aišku, iškilo šiuo atveju problema dėl tos programinės įrangos. Kartais reikia pagrysti, kodėl reikalingos variklio apsaugos priemonės. Bet manyčiau, kad viskas turi būti aiškiai išdėstyta taisyklėse, kas leidžiama, kas ne, kad galėtume žinoti labai tiksliai pažeidimų atveju, kokiu veiksmu imtis. Ačiū. Pone Šaldemūz. Pana Šaldemūzė, pirmas klausimas paprastas. Jūs sakote, kad jūsų nuomonė e, išregliavimo prietaiso apibrieštis nėra pakankamai aiški. Bet ar jūs, ar kas nors kitas Vokietijos vyriausybė kreipėsi į komisiją iki 15 metų, kad jį patikslintų na, tą apibriešti? Na, galiu pasakyti, kad yra per daug galimybių, tai prieštis yra per palati, todėl reikia kažką keisti. Manau, kad papildomi klausimai, kuriuos e, uždavėme iš karto sužinoję apie Volkswageno skandalą kėlėme klausimą, kaip e, suprasti visą tai ir kokios galėtų būti interpretacijos. Mes pabrėžime, kad tai yra fundamentaliai problema. Na. Aš supratau, ką jūs sakėte. Ministras. Man susidaro įspūdis, kad aš nesupratau jūsų klausimą. Na, gerai, man susidaro įspūdis, kad Vokietijos vyriausybė nesikreipė dėl patikslinimo iki 15 metų. Kitas klausimas - rinkos priežiūra ir naujasis pasiūlymas, kurį patikė komisija dėl tipų patvirtinimo ateityje. Kokia yra Vokietijos pozicija? Ar jūs norite, kad ES komisija turėtų kompetenciją kontroliuoti rinką ir manote, ar manote, kad tai padėtų Vokietijai, pavyzdžiui, Fiato atveju? Aš norėčiau, kad komisija galiausiai esant ginčiams ar nuomonių skirtumams veiktų kaip tarpininkė, kad būtų galima įvertinti e, skirtumus tarp tipų tvirtinimo institucijų darbo. Manau, kad tai yra skubus dalykas, tai būtų logiška užduotis komisijai. Dar paskutinis klausimas. Ar kas jūsų nuomonė be Volkswageno daugiausiai yra atsakingas dėl viso šio skandalo ir to, kad, kad nebuvo aptiktas tas saugunėjimas iki praėjusių metų. Ar tai Vokietijos vyriausybė iš dalies yra atsakinga už tai? Volkswagenas apgaudinėjo ir jie yra atsakingi už tai. Mūsų bendra atsakomybė yra iš to pasimokyti ir priimti atitinkamus sprendimus ateičiai. O reaguojant į skandalą, būtent tai mes ir darome Vokietijoje ir Bruselėje taip pat. Taip pat e, tai būtent daro komisija. Ačiū pirminkė, nustebau tarybos išvadų, dėl išvadų tarybos, kad e, Vokietija pateikė iš reguliavimo prietaisų apibriežti, ką atmetė daugelis valstybių ir komisija. Ar jūs sutinkate su tokia išvada? Gal galite pakartoti savo klausimą? Kokią išvadą darote jūs dėl dėl tarybos sprendimo priimto birželio 17 dieną. Dėl nepatvirtintos apibriešties dėl išreguliavimo prietaisų. Birželio 7 dieną taryba nepriėmė jokio galtinio sprendimo ir tik paragino komisiją pateikti priemonių paketą. Mes dar laukiame tokio pasiūlymo ir kol jo negausime, nieko negalime spręsti. Nežinau, ką turėjote galvoje. Ar norite patikslinti savo klausimą? Vokietija pateikė širgavimo prietaiso apibrieščiai. Tačiau ją atmetė kiti. Norėjau paprašyti jūsų komentaro dėl to atmetimo. Kaip jūs taip galite paaiškinti? Kokią išvadą galite padaryti? Manau, kad e, čia yra nesusipratimas. Taryba nepriemė jokio galtinio sprendimo. Tarybos nariai išdėstė savo pozicijas ir komisijai pateikė konkrečią užduotį. Tuo metu, ką aš sakiau, buvo įvairiai kolegų suprasta nu, ir ties svartimas buvo nuo pritarimo iki atmetimo vyko gyva diskusija ir mano nuomonė, kuo ilgiau kalbėsime apie šią problematiką, tuo daugiau kolegų galiausiai supras, kad reikia kažką daryti su taisyklėmis. Ar RD testai E, rodo, kad yra netikimas tarp e, metavimų keliuose ir laboratorijose. Ir man rodo, kad, kad jūs norite pradėti diskusiją, užbaigti diskusiją TCMV. Ar manote, kad greičiau būtų galima patvirtinti ir DE testus? Jeigu taip, kokios kliūtis čia yra? Ar jos kyla iš pramonės, valstybinarių, techninių problemų ar kažkur, kažko dar? diskusijos dėl RDE vyksta nuo 2011 metų. Mes teikime, kad reikia greičiau viską daryti, o tai būtent dar pabrėžia ir Volkswageno byla. Ypatingai, kad žinko daugiau negaliu pasakyti apie tai, kas įvyko nuo 2011 iki 2015 metų, aš tuo metu nedirbau šioje srityje. Ačiū, ponė pirmininkė, ponas Šulce. Turiu dar vieną klausimą. E, tema, kuri buvo minėta ne kartą. Ar ateičiai svarbu, kad e, naujausios technologijos būtų naudojamos? Jūs sakėte, kad geriausia prieinama technologija turi būti naudojama tam, kad būtų užtikrinta, kad visada būtų galima to reikalauti. tai turbūt svarbu ne tik Bundestagui ir Europos parlamentui, ir reikėtų tokius reikalavimus taikyti visiems Europos gamintojams. Ar jūs manote, kad visi Europos gamintojai turėtų siekti vienodo maždaug lygmens? Ar gali būti, kad atskiri gamintojai yra lyderiai, taikiant tam tikras technologijas ir jų rezultatai geresni? Ir ar tai duoda pranašumą ar trūkumą? Na, manau, klausimas yra kitoks. Klausimas yra, kiek tai kainuoja. Klausimas yra, ar gamintojas, dirbdamas variklių technologijos srityje ar emisijų e, srityje, e, sutiks mokėti daugiau ir ar norės daryti daugiau negu kiti gamintojai ir taip darydamas sieks panaudoti išimtis. Šios klausimus reikia spręsti. Tačiau, jeigu nusakysime, kad reikia naudoti tik tai modernesnę technologiją, tai konkurencija ir konkurencija leis mažinti kaštus. Tačiau dėl to kai kurie varikliai taps brangesni, tačiau yra būtinybė užtikrinti, kad aplinkos saugos prasme jie būtų efektyvesni. Na, jūsų atsakymas patvirtina, ką sakė ne vienas žmogus, nepaisant to aš turiu pasakyti, kad jeigu klausimas dėl kaštų gamintojams bus aštrus, kai kurie gamins pigesnius automobilius, vieni gamina pigius automobilius, kiti prabangius, galbūt jiems pavyks tai įskaičiuoti į savo planus. Kainos segmente apie virš iki 15 tūkstančių eurų. E, problema gali būti aštresnė negu tiems, kurie parduoda brangius automobilius. Na, manau, kad nėra argumentų, kurie pateisintų e, tokią kelią nėra pateisinimo pigiems automobiliams, jeigu nori žaloti aplinką, nepriklausomai nuo to, apie kokią kainų kategoriją kalbame. Tai nereiškia, kad brangiausi automobiliai yra draugiškiausi aplinkai. Jeigu e, naudosi naujausias technologijas, tai visi automobiliai bus netaršus. Ponas Dantį, ačiū. Turiu du klausimus, ministrė. Kokiu priemonių jūs ėmėtės būtent KBA rankomis, kai sužinojate apie Volkswagen skandalą, nes metų metus tipų tvirtinimo institucija negalėjo aptikti tų išreguliavimo prietaisų, kurie keitė emisijų skaičius. Ministrė, netrodo jums, kad atėjo laikas iš valstybių narių atims, atimti tai patvirtinimo galės ir nutraukti tuos keistus ryšius, ryšius tarp valstybių narių, gamintojų ir tai patvirtinimo institucijų, kurios dažnai gauna gamintojų finansavimą. Ar nebūtų gerai tai padaryti? <clears throat> Ir tuomet valstybės narės galėtų tinkamai vykdyti patikrinimus ir kontrolę. liberalizavimas, dereguliavimas vyksta be jokių abejonių ir klausimas yra, ar reikėtų tam tikros rotacinės sistemos. Kalbant apie testavimo organizacijas, kurias minėjote, ir ar tipų tvirtinimo institucijos neturėtų turėti savo portatyvinės testavimo įrangos ir laboratorinių įrenginių. Manau, kad atsakymas yra taip. Vokietijos įstaiga KBA turi savo testavimo įrangą ir mobilę įrangą, e, kuri jau yra naudojama. Mūsų nuomonė tai yra vienintelė tokio tipo tvirtinimo institucija gali turėti tokią įrangą, turi įrangą. Kitos naudoja testavimo organizacijų įrangą. Ne, ministrė, e, aš klausiau ne apie tai, aš nekalbėjau apie tai, ką daro Vokietija. Ar nemanote, kad tipų tvirtinimo galios turi būti atimtos iš valstybių narių? Ir tokiu būdu nebūtų nacionalinių tai patvirtinimų, turėtume Europinę instituciją, kuri viską kontroliuotų ir nereikėtų vežioti automobilių iš vienos šalies į kitą, kad jie būtų ištestuojami tokioje šalyje, kur net negaminami automobiliai. Ar Europos agentūra neišspręstų tokią problemą? Aš klausiu Jūsų nuomonės, aš nemanau, kad, ne, ne, neklausiu, ką daro Vokietija. Jūs esate politikas, aišku, bet aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę. Ar jūs norėtumėte, kad būtų Europos agentūra, kuri būtų atsakinga už automobilių tipų tvirtinimą? Ačiū. Atsakymas - ne. Tipų tvirtinimo procesas gali būti vykdomas ateityje valstybės narėse. Klausimas yra, ar tokios pačios taisyklės taikomas visos, visų procesų metu. Pavyzdžiui, Vokietijoje taisyklės yra grįžtesnės negu kitur. Aš jau aišinau, kokias priemonės mes dėgiame. Tuos argumentus jau aptarėme šį rytą. Reikia, kad būt, taisyklės būtų tos pačios. Bet to, kaip jūs sakote, turi būti tam tikras ginčių sprendimo mechanizmas. Turi būti tam tikra institucija Briuselėje, kuri galėtų spręsti E, nuomonių skirtumus, kai egzistuoja skirtingos interpretacijos. Pane Ernst, turiu dar du klausimus. Vis dar e, žiūriu jūsų atsakymą į 11 klausimą, kai kalbam apie naujausią technologiją. Man tai neaišku, ką tai reiškia. Tai yra, ar tai paskutinis produktas rinkoje, nebūtinai tai, ko mums reikia. Ar tai europinė, pasaulinė technologija. Kas yra ta naujausia technologija? Gal galite paaiškinti? Aš šiek tiek esu nustebęs, kad taip dažnai kalbame apie klausimą, kas yra ta moderni technologija. Šiandien puikiai žinome, žvelgdami įvairius automobilius, galime, ir galime pasakyti, kur naudojama moderni technologija, o kur ne technologija, apie kurią kalbame, nėra konkretus kažkoks mokslas. Tai yra žinios gautos moksliniuose tyrimuose, vykdomuose automobilių pramonėje, tiekėjų pramonėje. Tai yra viešos žinios. Mums reikia tam tikros sverto, tam tikro mechanizmo, kuris leistų neleisti gaminti prastai pagal sukurtus e, modelius, panaudojant tiesiog išimtis tipų tvirtinimo procese. Mums reikia taisyklės neleistų panaudoti kažkokių mechanizmų, vengiant pateikti į rinką ne šio laikiškus automobilius. Ačiū. Dabar dar vienas klausimas, kuris man rūpi dėl sankcijų. 715 direktyvoje yra numatytos taisyklės dėl sankcijų. Todėl norėjau paklausti, nuo kada kokiu momentu galima atšaukti tipo patvirtinimą ar uždraukti tam, uždrausti tam tikrus automobilius, būtent uždrausti tiekti jos rinkoną tipų tvirtinimas ir draudimas naudoti automobilį yra du skirtingi dalykai, negalima jų maišyti. Tipų tvirtinimui turime aiškę teisinę sistemą, kuri lemia, kaip reikia elgtis, kaip jų laikytis, jų reikia laikyti griežtai, o tie, kurie negali jų to padaryti, negauna tipo patvirtinimo nėra kitos interpretacijos galimybės. Jokios manevro laisvės nėra ir tai yra aišku. Buvo aišku, kai, kai kalbama buvo apie privalomą atšaukimą. Tik tai tuomet, kai automobiliai laikosi įstatymų, atitinka įstatymus ir kai gamintojai laikosi to, ką jie sako vartotojams parduodami automobilį. Ir paskutiniai klausimai, ponia Harms. Rezumė dėl Italijos. Jeigu teisingai supratau, jūs džiaugtumėtės, jeigu italai savanoriškai atšauktų savo automobilius, tačiau noriu sužinoti, ar jūs esate pateikinti savo institucijų reakciją. Kaip jūs sakėte, testų rezultatų netitikimai ir už viso to slypinti diskusiją. Kaip e, esame gavome iš e, informacijos iš nevyriausybinio organizacijų ir panašiai, e, tai rodo, kad Visa ši informacija buvo jums žinoma, tačiau nebuvo reaguojama, tik tai 15 metais. Staiga sakote, mes pastebėjome e, silpnybę, trūkumą teisės aktuose, bet tuo pat metu jūsų pačių, jūsų institucija rengia Euro 6 teisės aktų pasiūlymus. Atsiprašau, ar aš patenkintas ar ne, nėra tas klausimas, kurį reikia kelti. Klausimas yra, ar galime užtikrinti, kad automobiliai važiuojantis keliais išmeta daugiau azoto oksidų negu turėtų. Ir ar galime tą situaciją optimizuoti, kad būtų laikomas įstatymų. Ir kaip išvengti panašių dalykų ateityje. Man tik tai rūpi tik tai tai. Ar man patinka taisyklės ar ne, tai visai kas kita. Antra, nėra jokios informacijos apie išreguliavimo prietaisus, kad jie būtų buvę taikomi iki 2015 metų. Tai yra tiesiog faktas. Mano dabar e, laikas galvoti apie pokyčius. Na, tai ne visiškai tiesa. Pagal šio komiteto darbo rezultatus JAV buvo duomenų e, ir e, Europoje taip pat. Tačiau kiek svarbios yra taisyklės? Jūs kalbate apie CO2 taisyklės. Ar tikrai manote, kad galime apie taisyklių įgyvenimą, kai Europos teisės aktai nukrypsta nuo Euro 5 ir Euro 6, ar mes einame teisingų kelių, kad užtikrintume, kad ateityje automobilių pramonė, ne tik šioje srityje, bet ir CO2 išmetimo srityje atitiks Europos taisyklės. Turbūt žinote, kad ribinės vertės pagal Euro 5 ir 6 standartus jų yra laikomasi, o komitologijoje, komitologijos procese dėl valstybinarių spaudimo tos ribinės vertės netaikomos. Aš nesuprantu, atsiprašau, nesuprantu jūsų argumentacijos. Man rūpi, kad būtų griežtai laikomasi taisyklių. Tokia dvasia, kaip dėl jų buvo susitarta. E, būna keista, kad būtų keista, jeigu taisyklės būtų keičiamas vėliau, ypač kai turime galvoje, kad technologija vystosi greičiau negu teisėkuros procesai. Todėl dabar laikas atnaujinti teisės aktus, kad jie atitiktų technologijas. Aš neskau, kad reikia laukti dešimt metų. Ypač kai kalbame apie sprendimus, kurie buvo priimti prieš dešimt metų, dar nesant šioms technologijams. Taip, ačiū Jums, ministrė, ačiū, kad Jūs atvykote, mes susitarėme su Jumis, kad Jūs atvyktote pas mus. Ir aišku, kad daug vyksta diskusijų dėl teisų, įstatymų interpretacijos ir mums reikės e, paramos taryboje iš didelės šalies pusės, tokios kaip jūsų, ypač tokios, kurie gamina daug automobilių, kad būtų stiprinimai įstatymai ir stiprinama Europos kompetencija, nes tokias problemas reikia išspręsti. Labai ačiū, kaip visada. Yra galimybė dar užduoti klausimus raštu, nes visada lieka neatsakytų ar neužduotų klausimų. E, nustatau parlamento nariams terminą galutinį spalio 27 dieną. Taigi, ačiū Jums, ačiū Jūsų ekspertams.

Um, Kolegos, norėčiau vėl e, pradėti darbą, nes mūsų darbo tvarkė labai griežta. Turim dar vieną garbingą svečią. Gerbiamas ponelys, sveikinu Jūs su savo ekspertais ar sekretariato darbuotojais. Manau, kad šiandienos klausimas yra labai svarbus. Ne tik e, todėl, kad turime federalinį ministrą, bet ir žemdinės Saksonijos atsakingą specialistą ir kalbam apie mums aktualius klausimus. Aš su jūsų ministru pirmininku buvau susitikusi, skambinau, atsiprašau, skambinausi prieš šį renginį ir kalbėjau, kaip turėtų būti, ir jis atsiuntė jūs. Jūs esate uh, ekonomikos, darbo ir transporto ministras, taigi labai tinkamas portfelis mūsų komitetui. Sveikinu jūs čia ir iškart suteikiu žodį įžangai. Labai ačiū, uh, gerbiama komiteto pirmininkė, gerbiami uh, komiteto nariai. Ačiū už tai, kad pasikvietėt mane į šiandienos posėdį. Labai džiaugiuosi e, turėdamas galimybę atvykti ir e, pasinaudoti progą šitą jums paaiškinti bei atsakyti jūsų klausimus. Prisistatysiu, esu e, Žemutinės Siksonijos ekonomikos, darbo ir transporto ministras, atstovauju e, savo žmonėms nuo 2008 metų. Ir su manimi atėjo ekspertai, kurie e, prireikus padės man sakyti jūsų klausimus. Norėčiau pirmiausia suteikti tokios e, įžanginės informacijos apie žemutinę Saksoniją ir apie savo kaip ekonomikos ministro pareigas. Žemutinė Saksonija turi 7,9 milijonų gyventojų, Tai yra ketvirtoji pagal dydį žemė Vokietijoje. Aš esu atsakingas už ekonomiką, užimtumą ir transportą. Mano pagrindinis tikslas e, tenkinti žmonių interesus. Žemutinėje Saksonijoje ekonomikos politika e, yra orientuota e, į ekonomikos investicijų e, ir vaidmens Europoje užtikrinimą ir nuolatinį dialogą su mūsų partneriais. Aš kaip ekonomikos ministras pasisakau už teisingus atlyginimus ir saugias darbo vietas. Žemutinės Saksonijos vyriausybė e, nori sukurti deramą juridinę bazę tam tikslui. Mes e, suformavome reikalingą e, teisinę sistemą, kad e, Žemutinė Saksonija būtų patraukli investicijoms. E, kuriant aplinką buvo atsižvelgta į socialinius ir aplinkos apsaugos poreikius. ES teisės aktais yra stengiamasi sumažinti taršias emisijas, ypač CO2 emisijas iš automobilių. Žemutinė Saksonija šias ES pastangas remia. Automobilių pramonė Žemutinėje Saksonijoje yra daugiausia darbo vietų sukūrinti šaka. 120 tūkstančių žmonių dirba šioje srityje. Vienas iš stambiausių automobilių pramonės veikėjų yra Volkswagenas visoje Europoje. E, jis yra Wolfsburgė, Žemutinėje Saksonijoje. Volkswageno gamykla ten yra. 250 tūkstančių e, darbo vietų. 30 procentų darbo vietų pramonėje žemutinėje Saksonijoje yra sukurta būtent automobilių sektoriu, gamybos sektoriuje. Tai atsispindi ir e, paslaugų pobūdyje, kuris dominuoja e, žemutinėje Saksonijoje. Volkswagenas atlieka pagrindinį vaidmenį. Vietos administracija visuomet buvo patikima Volkswageno partnerė. Žemutinėje Saksonijoje yra įprasta matyti, e, kaip žemė klesti kartu su Volkswageno e, klėstėjimu. E, žemės administracija yra antroji pagal dydį akcininkė Volkswagene. Ir Volkswageno valdyboje, stebėtojų valdyboje, E, mūsų vietos vyriausybė yra, turi du e, narius. Tai esu aš pats e, ir, ir, ir dar vienas narys Štefan Vail. Automobilių pramonė dabar išgyvena, rim, išgyvena rimtų išbandymų. Matome, kaip keičiasi požiūris į energetikos raidą, į klimato politiką. Mes suprantame, kad reikia kalbėti apie naujų technologijų kūrimą iš manęs e, technologijas, apie skaitmenėjimą. Mes stengiamės savo ruoštų spręsti techninius ir juridinius klausimus, skaitant ir e, skaitmenėjimo e, keliamus uždavinius, bandome svarstyti mūsų uh, E, Žeminės Saksonijos vyriausybė su pramoninkais bendradarbiauja, stengdamasi padėti jiems išgyventi pokyčius. Labai daug kas keičiasi dėl e, bendrų pokyčių pasaulinėje automobilių gamybos rinkoje ir apie tai nuolat yra kalbama Volkswageno valdyboje. Keletą žodžių taip pat norėčiau pasakyti apie mūsų kompetenciją automobilių tipo tvirtinimo sistemoje Vokietijoje. Jūs girdėjote federalinį ministrą poną Dobrint Ir aš manau, kad būtų labai lengva iliustruoti tai, ką jis iš pristatė. Vokietijos sistema yra federalinė, vadinasi, turime dviejų lygmenų valdyseną - federalinį lygmenį ir regionų lygmenį. Todėl yra sukurta labai aiški teisinė bazė e, federalinio lygmens ir regionų lygmens kompetencijoms. Vokietijos tipo tvirtinimo e, administracija, sutrumpitai tai vadinama KBA, yra atsakinga už automobilių gamybos e, stebėseną ir e, tikrinimą, ar jie tenkina visus keliamus reikalavimus. KBA organizuoja automobilių techninius inspekcijas, emisijų mažinimo uh, E, sistemas. Už visą tai yra atsakinga KBA. Tipo tvirtinimo e, klausimai priklauso mano atsakomybės sričiai. Tai yra e, ne tiek federalinis klausimas, kiek regionis. Aš tikiuosi, kad mūsų pateikti atsakymai raštu pasitarnaus šią diskusiją. O dabar kalbėti baigsiu ir išklausysiu jūsų klausimų. Uh, Ačiū už žanginę kalbą. Ponas Karinš. Uh, labai ačiū. Ačiū gerbiamas ministrė už tai, kad atėjot. Jūsų įžanginė kalba labai maloni ir gražiai pristatyta. Ačiū. Dabar eikim prie temos. Mano supratimu, Vokietijos federalinė administracija yra atsakinga už, stebės, už rinkos stebėsiną. KBA kiekvienais metais periodiškai organizuoja automobilių inspekciją, jūs stebite automobilių rinką. Mano pirmasis klausimas. Aš noriu atkreipti dėmesį į tai, kad jums tenka tarsi dvi atsakomybės rytis. Viena vertus jūs esate atsakingas už žemutinės Saksonijos ekonomiką ir transportą, kita vertus jūs esate uh, priežiūros valdybos narys. Uh, Volkswagenė, tai yra stambiausias darbo vietų kūrėjas, e, didžiausias darbdavys žemutinėje Saksonijoje. Ir kartais aš manau, kad tos dvi atsakomybės turėtų kirstis. Kaip Volkswageno e, stebėtojų valdybos narys ir kaip žemutinės Saksonijos ministras, kada jūs sužinojote, kada Volkswageno valdyboje buvo pradėta kalbėti apie netitikimus, apie tikrinimus laboratorijoje ir tikrinimus uh, ant kelio praktiškai. Aš nekalbu apie kažkokius e, skirtumus teoriškai, aš kalbu apie praktinius skirtumus tarp laboratorinių tyrimų ir tyrimų atliekamų naudojant automobilius. Ačiū iš klausimą. Su Junktinėmis Amerikos valstijomis 2015 e, m. rugsėjo 19 d e, mes pradėjom kalbėti apie susidariusią padėtį. Pirmą kartą išgirdome tą problemą. Ponas Karinč, bet mano klausimas netoks, aš neklausiu, kada jūs sužinojot apie tai. Kada jūs sužinojot e, apie tuos išreguliavimo prietaisus? Aš noriu sužinot, kada jūs sužinojote, kad egzistuoja tokie dideli skirtumai tarp laboratorijų tyrimų rezultatų ir realių rezultatų keliuose, turiu galvoje išmetamų dujų e, taršalų kiekius. Na, pagrindinė diskusija apie realias e, emisijas ir laboratorijos emisijas pirmą kartą ir prasidėjo po to, kai Junktinės Amerikos valstijos išsiaiškino tas, išaiškino tuos e, trūkumus. Tada būtent pradėjo valdyba kalbėti ir politikai. Taigi jūs norit pasakyti, kad kol Junktinės Amerikos valstijos e, neiškėlė to skandalo, jūs net neturėjot supratimo, kad egzistuoja tokie skirtumai. Sunku jumis patikėti, nes per pastarusius šešis mėnesius mes girdėjom labai daug kalbančių apie tai, kad buvo suprantama apie netitikimus. Aš nekalbu apie sukčiavimą ar nelegalią veiklą, aš noriu pasakyti, kad buvo netitikimų. Septintam atsakymė jūs kalbate apie. apie ciklo apgavimą reglamente apie tą cycle beating nėra kalbama kaip apie nelegalų. Aš nenoriu su jumis kalbėti apie tai, kas teisėta, kas neteisėta, bet aš išdėstau faktus. E, tasai ciklo apgavimas, sakykime, ar optimizavimas reiškia, kad kelyje yra teršiama labiau negu būtų galima. Jūs kaip atsakingas ministras, kaip atsakingas žmogus, ar nemanote, kad e, dėl tai jau yra problema? Tas e, vadinamasis ciklo apgavimas, ne tik tai išreguliavimo prietaisai. E, kas buvo daroma, kad taip nebūtų, kokia buvo jūsų reakcija? Ja, Dank nochmal für die... Labai ačiū. Išsiaiškinti, kokia buvo, kokios buvo sąlygos tokiam tipo tvirtinimui, turi automobilių autorizavimo departamentas. Akivaizdu, kad tai buvo daroma vadovaujantis laboratorijų tyrimais, o nerealių sąlygų tyrimais. Anksčiau dėl to jau buvo susitarta, buvo kalbama apie specialias technologijas, apie padangų slėgį. E, viskas buvo e, daroma e, atsižvelgiant į testavimo sąlygas. Jeigu e, atliekant tikrinimą kelyje sąlygos yra tokios pat kaip laboratorijoje, tai tada turi būti tokie patys rezultatai, nepriklausomai nuo to, koks pat tipo patvirtinimo rezultatas. Toksgi ir yra tų tikrinimų tikslas. Mes norim išsiaiškinti, kad nebūtų skirtumų, nes tikrinimo metu turi būti vienodos sąlygos užtikrintos. No, any... Savo pareiškime jūs sakėte, kad jūsų siekis e, dirbti piliečių labui. Neturbūt nei vienas kitas politikas nėra tai pasakęs, mes visi dirbam piliečių labui. Aišku, Žemutinėje Saksonijoje ir darbo vietos automobilių pramonėje be abejo yra nepaprastai svarbios, nepaprastai reikšmingos, niekas to nenuneiks, bet egzistuoja ir antras aspektas - visuomenės sveikata dėl taršos, e, be kita ko, kylančios ir iš automobilių. Jūs pripažinote, kad jau ilgą laiką buvo žinoma, kad egzistuoja realių e, teršalų ir laboratorijos teršalų e, skirtumai. Bet e, e po KBA turi išduoti tipo patvirtinimą, ne jūs už tai atsakingi, ne jūsų tai atsakomybės rytis. E, Bet ką jūs dabar sakote, jūs, e, ar jūs jau tada, matydami, kad skirtumai egzistuoja tarp rezultatų, e, deklaravote, kad egzistuoja problema, ar jūs tik tai sakėt, kad už viską yra atsakinga KBA ir mes nusplanome rankas? Ja, die Typgenehmigung, die Ding. Viskas, kas buvo nustatyta e, tipo tvirtinimo procedūrai yra peržiūrima kas dviejus metus. Ir tai yra daroma laboratorijose. Nėra komparatyvinių tikslų, tikrinimų, yra diferencijuojami e, reikalavimai taikomi laboratorijų tikrinimams ir tikrinimams e, praktiškai realiame naudojime. Todėl mes, kalbėdami apie tipo patvirtinimą, e, keldavom tuos reikalavimus, kurie yra keliami laboratorijų tikrinimams. Tačiau Žemutinėje Saksonijoje ministras be kita ko yra ir stebėtojų valdybo. Ir jis yra atsakingas už tai, kad būtų randamas išrastas variklis, kuris teršia mažiausiai, kuris sunaudoja mažiausia kūro. Tai tarnauja pramonės labai, bet tai tarnauja ir žmonių sveikatos interesams. Uh, Jau šiandien girdėjome, kad mes iki 15 metų rugsėjo 19 nieko apie tai nežinojome. Labas rytas, ministrė. Labai malonu Jūs matyti čia. Ačiū, kad atėjot ir papasakojote apie aplinkosaugos klausimus, klimato apsaugą ir sąžiningus atlyginimus, teisingus atlyginimus. O aš norėčiau sugrįžti prie jūsų kaip Volkswageno stebėtojų valdybos nario vaidmenį. Ar galėtumėte pasakyti, ką valdyba padarė reaguodama į šį skandalą? Ar yra išsakyta skirtingų nuomonių iš darbdavių pusės, darbuotojų pusės ir Žemutinės Saksonijos administracijos pusės? Labai ačiū. Kai apie tai 15 metų rugsėjo 19 dieną išgirdom, ėmėmės visos eilės priemonių. E, stebėtojų valdyboje Volkswagen buvo įsteigtas specialus komitetas. Jo vaidmuo buvo toks - atlikti tyrimą. Aš pats tam specialiam komitetui priklausau. Įpareigojame tarptautinę bendrovę Jones Day įvertinti visus Volkswageno duomenys Europoje ir Junktinėse Amerikos valstijoje. Ir iš tų duomenų norėjome pasverti, kaip galėjo priimta, būti priimtas sprendimas priimti tokį techninį e, metodą. Mes e, supratome, kad duomenys turėjo būti vertinti prieš priimant išvadas. Dėl akivaizdžių priežasčių tarpinių laikotarpių mes mm, tyrimo duomenų negalime atskleisti, bet tikimės, kad galutinė ataskaita iki metų pabaigos bus parengta. Joje bus parašyta ne tik tai, ką mes išsiaiškinome, bet ir bus paaiškinta, kodėl įmonėje buvo priimti tokie sprendimai, atvedę į tokius, e, tokias problemas Junktinės Amerikos valstijomis. Stebėsenos valdybos, stebėtojų valdybos e, tikslas išsamei ištirti padėti e, visoje automobilių gamybos šakoje, visame sektoriuje. Tai yra valdybos vaidmuo. Akcininkai, skaitant ir žemutinės Saksonijos administraciją, tame specialiajame tyrimo komitete e, turi savo atstovų. Ačiū. Sakėte, kad e, stebėtojų valdyboje nuo 2013 metų dirbate. Būtų įdomu sužinoti, ar per tą laiką vyko kokių strateginių diskusijų apie variklių m, mm, tobulinimą. Strateginiai sprendimai yra susiję su technologijomis, kurios mažintų anglės dvideginio išmetimą, mažintų kūro naudojimą atitinkamai dizeliniai varikliai turėjo tam tikrų pranašumų. Tačiau su Euros 6 matome, kad NOX taršalų skaičių žymiai sumažėjo e, atsiradus Euro 6, pakeitus Euro 5 Euro 6. Ir po to mes pradėjom kalbėti apie hybridinius automobilius, pusiau benzininius, e, o ne dizelinius. Po to pradėjom kalbėti apie vandenilinius variklius, apie elektrinius variklius. Uh, apie akumuliatorių naujas technologijas. Po 2013 metų niekad nebuvo kalbama, kad vienoje ar kitoje geografinėje zonoje dizeliniai sprendimai būtų pritaikyti. Äh, inwieweit aufsichts. <laughs> Žinant, kad žemutinėje Saksonijoje padėtis yra labai specifinė, ar galėtumėt pasakyti, kokiu mastu priežiūros valdyba dalyvauja e, veiklos sprendimuose ir koks yra skirtumas tarp priežiūros komiteto ir valdybos? Taip, tas turėtų būti paminėta, nes e, skirtingos Europos valstybėse veikia skirtingos valdymo struktūros. Priežiūros valdyba neša vieną vienintelę atsakomybę. Ji yra atsakinga už kontrolę, už priežiūrą. Ji sprendimus susijusius įmonės veikla nepriima. Tai yra labai aiškus apibrėžimas ir mano nuomonė tai yra racionalus apibrėžimas. Priežiūros valdyba neturi tik atspindėti akcininkų interesų. Ji turi taip pat e, galvoti apie kreditorius, akcininkus, darbuotojus, patį verslą. Ji nedalyvauja e, įmonės veiklos sprendimuose. Kolega Heger. Labą dieną. Jūs sakėte, kad Vokietijos stebėtojų tarybai tenka pirmiausia kontrolės funkcija. Jūs teisus. Šešis metus aš pats dirbau automobilių pramonės sektoriuje ir man teko garbė e, atstovauti Vokietijos pramonį dirbti su Volkswagenu. E, Volkswagenas tuo metu ne tik susikūrė pažangių technologijų įmonės vardą, bet ir nuolatos patekdavo į vieną kitą skandalą. Lopės skandalą norėčiau priminti. Tuomet buvo pavokta įmonės paslaptis, buvo pateikta informacija kitai įmoniai ir Volkswagenas turėjo sumokėti šimtus milijonų eurų kompensacijų ir baudų. Hertz atvejis, stebėtų valdybos korupcijos atvejis, pinigai buvo naudojami prostitucijos veiksmams finansuoti. O štai dabar dar vienas skandalas dizelio skandalas. E, ir tai yra toks, sakyčiau, švelnus pavadinimas. Tad noriu užduoti Jums klausimą. Jūs esate ministras ir valdybos narys. Ar nesusidaro įspūdis, kad e, dėl kultūros pačios įmonės, kad ją reikėtų tobulinti? Ačiū už klausimą, sako ministras. E, aš esu žemutinės e, Saksonijos esu. Volkswagenas yra daugia nacionalinė įmonė, tarp valstybinė, dirba visame pasaulyje. Šimtas tūkstančių darbuotojų ten dirba. Na, aš nekalbiu čia apie žemutinę Saksoniją. Na taip, taip, bent jau žemutinėje Saksonijoje mes Volkswagenų didžiuojamės yra tokia susidėjusi, susiklošius tam tikra res, retrospektyva įvairių faktų, įvairių nutikimų. Be abejo, buvo ir negerų dalykų. E, ne, neimsiu čia visko neikti, suprantama, iš to, ką jūs paminėjote. E, bendras požiūris e, ne, įmonė būtų geras, pertrauksiu, sako ponas Henkel. Uh, Aš norėčiau paklausti, ar nemanote, kad neatsitiktinumas yra tokie įvykiai? Daug kas priklauso nuo to, kas dirba ir ko siekia kitose įmonėse. Podas Pirša yra, pavyzdžiui, tas asmuo, kuris buvo atsakingas už eilę e, skandalų įmonėje, pačių įvairiausius, bet e, tiek to nevardinsim čia atskirų dalykų atsakymas. Na, norėčiau paprieštarauti. Nėra e, jokių tokių įvykių, kuriuos, apie kuriuos jūs čia kalbate. Nėra jokių ryšių su atskirais žmonėmis. Šioje diskusijoje tai nėra diskusijos objektas. Techninės manipulacijos e, šiuo atveju buvo problema Be abejo, informacija turi pasiekti direkciją, kai yra techninių problemų. E, na taip, įmonėje svarbu sukurti e, kritišką aplinką, sako ponas Enkel. Svarbu suprasti, kad kritika yra reikalingas dalykas, ji kartais yra tikras išganimas. E, jūs esate kontroliuojanti įstaiga ir būtumėte turėję seniai suprasti, kad kažkas juk yra ne taip, ar ne? Uh, Atsakymas. Na, tokia kultūra egzistuoja, be abejo, ir mes dirbame tą kritikos kultūrą siekdami pakelti į aukštesnį lygmenį. Pone Roman Tonart pradėjo dirbti valdyboje taip pat ir stengiamės užtikrinti kuo nuseklesnius veiksmus šioje srityje, kūrėme sistemą kuri būtų palanki žmonėms, kurie paprastai paskelbia apie problemas. Ir kalbame ne tik apie techninius dalykus, tiesiog stengiamės išsiaiškinti, kaip tokie dalykai galėjo nutikti ir kai, ką galėtų vidujei nuveikti įmonė, kad e, tokiems dalykams būtų užkirstas kelias. E, ką, ką, kas ketina daryti, kad tokios istorijos nepasikartotų? Ačiū, ponė pirmininkė. Pone ministrė, Aš esu iš liberalų frakcijos, jūs atsakėte į daug klausimų ir dabar grįžtų prie jūsų vaidmens e, stebėtojų taryboje, valdyboje tiksliau. Aš, jeigu būčiau tokios valdybos narė, kaip jūs, ir jeigu man būtų pateikta informacijos, esu inžinierė buvusi, ir jeigu būčiau turėjusi informacijos apie tokius dalykus, aš būčiau iškėlus kai kurios klausimus. Uh, Ir man atrodo, kad valdyba juk privalo reikiamus klausimus iškelti, ypač jeigu gaunama informacijos. Pavyzdžiui, JAV jums buvo pasakyta, kad jūs domina viena ir kita įmonė. Ir kai pasižiūrime, kad NOX dalelių e, standartai dėl išmetimo mažesni yra JAV, kai jums pradeda pasakyti, kad yra informacijos dėl neteisingų e, kompiuterinių sistemų, jūs juk nesureagavote tada, ar ne? Jūs neuždavėt klausimo, kodėl niekas nevyksta. Nes jeigu jūs dirbate valdyboje, jeigu norite prisimti atsakomybę ir jeigu įmonė kažkas nevyksta, tai juk reikia aiškintis, kas kaip. Ir jeigu sakote, ne visą informaciją turėjote, o kas trūdė, susiras jos daugiau. Ačiū, ponė Meisner. Na taip, turime bendrą istoriją Dirbome kartu parlamente Žemutinėje Saksonijoje. Jūs turbūt suprantate, kokie klausimai buvo užduodami Žemutinės Saksonijos parlamentui ir kas, kas yra pasakyta apie įmonės valdybės funkcijas. Audi Škoda e, ir, ir kiti automobiliai taip pat yra svarbus. Daug klausimų buvo užduota. Tačiau operacinių požiūrių, kai primamas struktūrinis sprendimas dėl rinkos, Jeigu norite pateikti technologiją ar automobilį rinkai, jūs žinote, kad tai yra operacinė veikla reaguojant į rinkos e, tam tikrus poreikius. E, ir bet gaminant, aišku, legalius automobilius. E, dėl kiekvieno automobilio juk ne, negali pasakyti ir ar bandyti spėti, ar tikrinti, ar sistemos veikia gerai. Tiesiog e, yra stengiamasi laikytis tų kriterijų, kurie taikomi automobilio tipo tvirtinimui. E, be abejo, direkcijos valdybos vaidmuo yra užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. E, Pone Maister, be abejo, jūs galite sakyti ir taip, bet aš grinam techni, grinai techninio konteksto lygmenį užduodu klausimą. Jūs dirbote inžinieriumi, bet juk žinote, pavyzdžiui, kad, ir žinojote, kad JAV ribinės vertės NOX iš metalų yra žymiai griežtesnės negu Europoje. Ir jeigu jau mūsųse kalbama apie problemas dėl NOX dalelių, tad man kilo toks klausimas, ar niekas iš jūsų, ne tik jūs asmeniškai, bet kiti valdybos nariai, e, niekas neiškėlė klausimo, ko žinai, ar viskas yra gerai. Jeigu ten ribinės vertės mažesnės, galbūt ten reikėtų uh, pateikti tokius automobilius, kurie nebūtų probleminiai. Ir ko gero tai būtų buvę įmanoma tik pasinaudojant, ko gero, tos e, realybės kraipančias sistemas. Ne, sako e, ponas ministras. Nebuvo taip, kad tik sukčiaujant būtų buvo galima pasiekti tas vertės. Na, žinau, sako ponė Maisner, kad Žiaugtiniai Sasonijoje vyko diskusija. Bilcaitung vakar perskaičiau, kad nuo 2020 metų bus tikrinamos išmetamosios dujos ir aplinkos saugos e, ministerija Žemutinės Saksonijos pradės diskusiją šiuo klausimu. ES lygmenių gali būti taip, kad bus uždrausti apskritai dizeliniai automobiliai. Atsakymas. Na, tai bus Vokietijoje bus pradėtos naudoti taip vadinamos mėlynos kortelės, kurio tikslas bus dar labiau mažinti emisijas. Ir Euro 6 tik tai dizeliniai automobiliai galės važinėti miestuose Europoje. E, bet tam mums reikia e, labai patikimų technologijų ateičiai, kad CO2 išmetalai būtų kuo mažesni. Mums svarbiausia yra žmogus. Negalima, taip sakant, apiplėšti piliečių, jeigu po metų ar dviejų pirksite automobilį, kuris, kurio tipas buvo patvirtintas, o po dviejų metų tam automobiliu bus uždrausta važinėti mieste, tai žmonių atžvilgių būtų labai neteisinga. Be abejo, reikia pasitelkti naujas technologijas, čia mutiniai Saksonijoje apie tai kalbama. Pavyzdžiui, kalbama apie hybridinius autobusus, apie gamtinių dujų panaudojimą, apie tai, kad taksi e, galėtų važinėti kitokių kūrų. Kalbama taip pat apie valdymo iš, e, išmanės sistemas, e, švi, apie šviesoforus, kurie leistų mieste važinėti sklandžiau. Dėkoju, kolegas Kiliotis. E, Labą dieną, ponė ministrė. Kreipiuosi jūs graikiškai. Jau kiti kolegos minėjo. Žinome, kad žemutinės Saksonijos žemė yra Volkswageno didžioji akcininkė, antra pagal didį akcininkė. Tad jums tenka dviejopą atsakomybę. Jie esate vietos valstybės vietos valdžios atstovas ir esate įmonės valdybos nariai ir akcininkai. Tad nesupratau, ar ėmėtės kokių veiksmų ir kokių ėmėtės tam, kad, kad rodmenų sistemos būtų, kad užtikrinti, kad rodmenų e, sistemos nebūtų iškraipytos. Kokiu priemonių ėmėtės? Tai pirmas mano klausimas. Ir jau galite atsakyti į jį. Dėkoju už klausimą. E, tų nelegalių sistemų naudojimas be abejo yra problema, kai išgirsate kalbant apie tai, kad tas naudojimas galbūt buvo pasitelktas tam, e, pasitelktas iškreipiant galiojančias teisinės taisyklės, galiojančius reglamentos raipsis, be abejo, tai nėra gerai. Uh, buvo priimtos priemonės, netitinkančios teisės aktų, priemonės, kurios leidžia sumažinti bandymų metu iš metalų kiekis. Mes, ne, mes nežinojom tuo met, kad buvo pasitelktos tokios nelegalios priemonės. Mes visi, kaip ir valdžios kitos struktūros, rėmėmės tuo principu, kad buvo fiksuojamos tos vertės, kurios buvo iš tikrųjų galiojančios. Dėkoju. Ponas Iliokijotis, 2013 metais, 2012 buvo atlikti pirmieji vertinimai. Buvo pateikta ataskaita, kuri rodė, kad kai kurios programinės įrangos galėjo pakeisti rodmenis. Tas, tas, tas pranešimas buvo paskelbtas, Europos komisija informavo apie tai, kad buvo sukurtos E, specialios darbo grupės, tai buvo kalbama, juk jūs turėjote irgi žinoti tokius dalykus. Būtent dėl to ir kyla klausimų. Nuo kada nusprendėte įdėkti nulatinę kontrolę? Juk valdyboje Volkswageno reikia iškelti tokį klausimą, juk ten reikėjo pakeisti tas sistemas pirmiausia. Ich hatte vorhin angedeutet oder deutlich gemacht, in welchen Zuständigkeiten wir liegen. Die Typ. Aš labai aiškiai pasakiau, kokios, kas vykdo automobilio tipo tvirtinimą. Tada daro KBA. Automobilis, kai jo tipas patvirtinamas, reiškia, kad visos rybinės iš metalų vertės yra tokios, kaip numatyta teisės aktuose. Jos yra juridiškai patvirtintos ir Tiek man, kaip ministrui, tiek kitiems tai buvo labai rimtas ženklas. E, buvo atlikti tipo tvirtinimo testai, valdyba iki pat 2015 rugsėjo, nei aš, nei valdyba mes nežinojome to, kad e, galiojančios teisinės taisyklės buvo apeitos tiesiog, kad tos ribinės vertės buvo pasiektos tokios, kaip buvo, nelegalios programinės įrangos būdu. Bet bėda ta, kad nebuvo informuota, neinformuoti valdybos nariai. Jūs sakot, nežinojote šitų dalykų, ar ne? Ir mano paskutinis klausimas, sako ponas Reikijotis, kai dėl emisijų įvairių matavimų 2007 reglamente yra labai aiškiai pasakyta, kad testai turi vykti normalaus, realaus vairavimo būdu. Kodėl iki šiol testai vykdomi laboratorijoje. Nes laboratorijoje tie rodmenys yra žymiai mažesni negu realūs rodmenys, kai automobilis vairuojamas kelyje. Dėkoju. Atsakymas. Tai yra susijęs su automobilio tipo tvirtinimo procedūra. E, taip pat turėtų būti apimamos ir procedūros, e, kurios leidžia apsaugoti variklį. Tam reikalingi pat, e, pagrindžiamieji dokumentai. Aš remiausi tuo principu, kad yra laikomasi teisinių taisyklių, pagal kurias variklio apsaugos priemonės yra leidžiamas Tačiau mes tikrai nežinojome, kad tais duomenimis manipuliuojama, e, bent jau Volkswagenų gamykloje, nežinau kaip su kitais. Na, klausimas yra, man atrodo, aiškus. Mes e, turėjome skirtingas vertes testams laboratorijoje ir testams kelyje. Ir galėtume kelti klausimą, ar, ar reikėtų atlikti ir vienus, ir kitus bandymus. Be abejo, rezultatai ne vienodi, bandant automobilį laboratorijoje ir kelyje. Nebent ta laboratorija atitiktų tokius kelius ir būtų įrengta taip, kad bandymas vyktų taip, kaip realiai kelyje. Dėkuoju, ponė Arms. jau ilgai diskutuojame apie dizelinių automobilių skandalą. Kai pradėjome diskutuoti apie Volkswageną, iškilo ne kartą įmonės kultūros klausimas ir tai, ką reikėtų keisti. Iš čia galime padaryti štai kokią išvadą. Teisės aktų apeidinėjimas ir sukčiavimas yra tas dalykas, už kurį įmonė turi būti atsakinga. Aš išklausiausi pono Doprint ir norėčiau dabar iškelti klausimą, o kaip su mūsų politinė kultūra, kaip su mūsų administracinė kultūra ir koks čia jūsų vaidmuo, nes esate ministras ir esate valdybos narys Volkswageno. Ilgus metus buvo kalbama apie labai rimtus atvejus. Apie tai kalbėjo ne tik vyriausybinės organiza... ne, ne vyriausybinės organizacijos, bet taip pat ir mokslo institutai. Apie tai kalbėjo Europos komisijos techniniai padaliniai. NOX dalelių matavimai miestuose parodė, kad nepaisant Euro 5, Euro 6 taisyklių įdėgymo buvo kažkokių problemų. O Volkswagenui regis nekilo dėl to klausimų žemutinioje Saksonijoje, ar ne? Na, aš suprantu, kad įvyko neįtikėtinas dalykas, bet ar nemanote, kad Politiniai vadovai turi priimti tam tikrus sprendimus, galbūt keisis Volkswageno struktūra, galbūt keisis vadovybėje kažkas, tokios istorijos nepasikartotų. Mes žiūrime, kas vyksta ir matome, kad juk pat nieko neįvyko. Mes jaučiamės irgi šiek tiek atsakingi už tai, kas, kas ten buvo padaryta. Ačiū už klausimą. Galiu dar kartą paaiškinti. Viena vertus. Akivaizdu yra tai, kad e, realios vairavimo sąlygos nėra tos pačios, kaip e, bandymai laboratorijoje. Ten e, laboratorijoje automobilis bandomas ir kai jis išilęs ir kai ne, kelyje situacija, kaip jau sakiau, kitokia, tačiau bandymų ciklas vyko ir tomis sąlygomis, kaip buvo pritaikytos tos manipulacinės priemonės ir kita vertus E, buvo atliekami ir testai kelyje, bet čia yra du skirtingi dalykai, ponė Harms. Aš manau, kad reikia pagerinti apskritai bandymų procedūrą. Euro 5 ir Euro 6 standartus įdėkus, taigi turi keistis tie patys testavimai. Nes e, skirtumas e, ir tas rodmenų rodo, kad problema yra daug gilesnė negu duomenų skirtumas. Iki, 2000, jau, iki 2015 buvo E, tokių ženklų, kurie rodė, kad ne viskas yra gerai. Aš atsakymas, aš ne kaip ministras, ne kaip valdybos narys neturėjau jokių e, žinių apie tai, kad buvo manipuliuojama duomenimis, pasitelkiant nelegalią programinę įrangą. Tikrai tokių žinių neturėjau. Na, tiesa yra ta, kad testai realiomis sąlygomis ir laboratorijoje skiriasi, be abejo už tai tenka prisimti atsakomybę įmoniai. Būtina pasitelkti griežtesnius kriterijus, daugiau nuoseklumo. Nes kitaip nepavyks pasiekti pažangos. Būtina, kad teisės aktų lygmenyje, ne tik atliekant bandymus, E, galbūt galima numatyti kažkokias išimtis, bet užkirsti kelią išimtims, kurių nereikia, išimtims, kurios leidžia sukčiauti. Tokių neturi būti. Pavyzdžiui, žinome, kad bandymai atliekami, kai temperatūra žemesnė negu 17 laipsnių, nėra gerai variklių tokie bandymai. Turime vieną minutę, sako pirmininkė. Pone Harms, Manau, kad teisės aktų kuriejai Briuselyje turbūt ne nemanė leisti tokių išimčių. Tiesiog e, ta programinė įranga buvo draudžiama apskritai. Vokietijos juk struktūros žinojo kompetentingos ir tyliai e, sėdėjo ir nieko nesakė. Atsakymas. E, variklio apsaugai galima taikyti apsaugos priemonės Reikia pasakyti, kad taikyti tas pačias sistemas, aišku, yra neįmanoma, bet reikia rasti naujų sprendimų. Galima, aišku, kelti klausimą, kokios teisinės taisyklės būtų papildomai reikalingos, e, sprendžiant šią problemą. Jeigu bus pasirenkamos priemonės, apie jas turi būti paskelbta, turi būti išsiaiškinta, ar jų tikrai reikia. O jeigu visa tai nebus įmanoma, tai tuomet jokių išimčių neturi būti leidžiama. Dėkui. Ačiū. Labas rytas, ministrė. Norėčiau užduoti klausimą apie septintąjį klausimą. Atsakymę į šį klausimą jūs kalbate apie automobilių optimizavimą tipų patvirtinimą ir patikėte pavyzdį susijusiu su padangomis. Ar manote, kad panašių sprendimų įmamas ir kitais atvejais? Ar galite pateikti kitų pavyzdžių, kai automobiliai modifikuojami tipų patvirtinimo testavimui? Ar galite pateikti kitų panašių pavyzdžių? Uh, šiuo momentu vienintelė informacija, kurią galiu pateikti, kad buvo kalbama apie tai, kad per testavimo ciklą akumuliatoriai, jų pakrovimo lygis, ar jie pakrauti ar nepakrauti, yra įvairių, įvairių internizavimo priemonių, kurios atrodo buvo naudojamas mm, visų taigi per tas testavimo sąlygomis turi būti e, laikomas optimalių sąlygų mažiausiams emisijoms, kas gali skirtis nuo realių vairavimo sąlygų. Pavyzdžiui, jeigu normalus padangų slėgis ir akumuliatorius yra nepakrautas, gali rezultatai skirtis. Vairūs parametrai yra svarbus testavimo ciklai. Labai ačiū už atsakymą. Manau, kad akivaizdu, kad tokiu būdu gali atsirasti tipo patvirtinimų, kurie netitiks realių vairavimo sąlygų. Toks atsakymas yra labai naudingas. Aplinkos apsaugos agentūra yra apie tai kalbėjusi, tačiau iki šiol niekas nebuvo pakankamai drasus, kad kalbėtų apie visas detalės. Dėkuoju už atsakymą. Dabar pereikime prie kito klausimo. Atsakydamas į pirmąjį klausimą, jūs sakote, kad kai kalbama apie naudojimą automobilių kontrolę, tai tai daroma reguliariai. Tačiau š pagal tokias kontrolės programas nepatikriname, ar automobiliai laik atitinka ribinės vertės ar ne. Ir yra problemų, kadangi nėra palyginamų duomenų. Ar yra kitokių atvejų, pavyzdžiui, su kitomis sistemomis, pavyzdžiui, stabdžių ar Europagalių sistemomis testai yra adaptuoti rinkos kontroliai ir tai leidžia nustatyti netitikimą tipų patvirtinimo reikalavimams. Ar yra kitų atvejų? Tai labai svarbus klausimas, kuris neapsiriboja vien tik tai e, išmetalais. Tačiau čia yra klausimai susiję taip pat ir su skaitmeninimu, autonominiu vairavimu. Mums reikia sugebėti įvertinti, ar tai, kas buvo įmanoma, pavyzdžiui, prieš dviejus metus, vis dar įmanoma šiandien. Emisijų testavimas Vokietijoje, reguliarus tas, reguliarių emisijų kontrolė yra supaprastinta procedūra. Tai nėra tas pats, patvirtintas per tipo tvirtinimo procesą. Taip pat tvirtinimo procedūra yra vienkartinė prieš suteikiant tipo patvirtinimą, o e, šiaip naujiems automobiliams atsiranda nauji kriterijai, kai naudojamas naujos technologijos. Ir ateičiai čia bus daug klausimų. Kalbama ne tik apie išmetamas dujas. Atsiprašau, kad pertraukiau jūs Tačiau tai taikinama, taikoma ir kitiems aspektams. Kalbėjau apie stabdžių sistemas oro pagalbės. Nemanau, kad apie tai negalvojame, tai, tai yra labai svarbu. Taip, stabdžiai išbandomi, oro pagalbės, na ne, oro pagalbės turi veikti. Tačiau per techninį patikrinimą juk negali patikrinti oro pagalbės, e, e, leisdamas jai suveikti. Stabdžiai tikrinami taip. Per techninės kontrolės e, procedūras reikia užsitikinti, kad emisijos patikrinimas taip pat, ko gero, išsameu. E, pirmininkė, mes turime e, be parlamentarų ir e, lankytojų. Viena yra lankytoja ponios Bonifai dukra. Puiku, kai ateina pas mus ir jaunimą, nors mūsų komitetas dirba techninį darbą, tačiau mes kalbame apie ateitį, o jaunimas yra ateitis. Na, toliau antras raudas, ponas Gizekė. Ačiū, ponia pirmininkė ačiū ministrė Lyz, kad atvykote pas mus. Taip pat noriu pasakyti poną Mainekę ir dvi jaunas viešnės, kurios klausos mūsų diskusijų. Pone Lyz, jūs kalbėjote apie savo atsakomybę kaip ekonomikos ministro ir priežos e, valdybos nario. konkretus klausimas, nes kalbame apie dizelinės technologijos ateitį. Bundesratas 23 rugsėjo nusprendė leisti misijų neturinčius automobilius nuo 23 metų. Tai yra variklius be vidaus degimo, automobilius be vidaus degimo variklio. Na, Žemutinė Saksonija yra priklausoma nuo automobilio gamintojų e, su vidaus degimo variklius. Baden-Württembergas balsavo prieš tokį pasiūlymą, kodėl Žemutinė Saksonija balsavo už. Na, akivaizdu, kad tai yra prašymas Europos Sąjungoje įvertinti galimybės po 2030 metų. Pavyzdžiui, sumažinti e, emisijas iki nulio Tai yra ambicingas tikslas ir nerealistiškas gyvenimo prasme. Turime būti sąžiningi. Mes jeigu pažvelgsime į elektromobilius, tai iki 30-ųjų mes tikrai neturėsime pakankamai elektromobilių, nesugebėsime jų pagaminti tiek. Ir nesame pasirengę tokiam struktūriniam pramonės pokyčiui. Turime benzino, dizelio te technologijas, kaip paversime tas darbo vietas, kad jos gamintų nu, nulinių emisijų technologijas. Mums reikės perėdamo laikotarpio, kai dominuos hybridiniai automobiliai. Tas savincingas tikslas turėtų pramoniai pasakyti, kad tokia kryptimi mes turime eiti, kad nuolat mažėtų emisijos. Toks yra tikslas ir tai buvo ir pakomentuotas tas sprendimas. Ponas Gizika, kaip žinote, socialinėje žiniasklaidoje buvo pristatyta, kad Žemutinė Saksonija pasisako už tai, kad e, būtų atsisakoma vidaus degimo variklių. Turime per savo komunikaciją turbūt tinkamai išdėstyti savo nuomonę. Ačiū, pana Šaldimoze. Ačiū, ministrė. Turiu keletą klausimų. Šiandien kalbėjome apie tą faktą, kad jūs kaip politikas, jūsų vyriausybė natūraliai turite interesą turėti didelį, didelę gamyklą savo regione. Tačiau jūsų nuomonė, ar nebūtų gerai jums taip pat užtikrinti, kad rinkos kontrolė ir netgi tipų tvirtinimas būtų atimtas iš nacionalinės ar federalinės vyriausybės ar atitiktų Europos lygmenį, kad nekiltų jūsų abejonių jum, jumis, kadangi kad jūs atstovaujate kažkieno tai interesus. Ar negeriau būtų tą kompetenciją pakelti ES lygmenį, kad jums būtų mažiau problemų ir geriau galėtumėte atsižvelgti į vietos piliečių interesus. Thank you. Labai ačiū. Tai yra labai svarbus aspektas. Aš nesutinku su nuomonė, kad būtų išmintinga Europos lygmenių spręsti tipų tvirtinimo klausimus. Tačiau aš sutinku su kitais klausimais, kurie buvo iškelti galbūt gerinti ryšius, tarpusavio patikrinimus. Tačiau kalbame juk ir apie pasaulinę rinką mūsų gaminiai turi atitikti ne tik tarptautinius, ne tik Europos, bet ir tarptautinius reikalavimus. Kita vertus, tai patvirtinimas neturi pakankamai laiko. Viskas yra gana sudėtinga. Aišku, aiškus konkretus tikrinimas turi būti svarbiausia man problemas nekelia tai patvirtinimas vietos lygmenių, tačiau kontrolė dėl to, kaip laikomas taisyklių, manau, kad reikia kažką daryti. Tai nuimtų kažkiek atsakomybės ir nuo jūsų pečių, jeigu tikrinama būtų Europos lygmenių, o ne vietos. Na, aišku, rinkos priežiūra siekiant užtikrinti, ar laikomasi tipo tvirtinimo e, standartų rinkoje, taip. Čia reikia visos ES bendrų standartų, tačiau e, standartų apibrėžimas, aišku, turi būti bendras. Ar jūs kalbėtumėte su savo federaliniu ministru apie rinkos priežiūrą, kad tai atitektų Europos Sąjungos labiau centralizuotai organizacijai, nes būtų labai naudinga, jeigu būtų galima tai padaryti, tai būtų galima išspręsti daug problemų. Manau, kad labai gerai, kad skiriame tipo tvirtinimą ir E, rinkos priežiūrą. Tačiau mums reikia dar aptarti, kaip tai protingai suorganizuoti. Tai nėra skaidrumo vengimo klausimas. Reikia užtikrinti, kad turėtume pakankamai laiko, kad išvengtume tokių problemų. Mūsų produktai juk turi konkuruoti pasaulinių lygmenių. Todėl Reikia suteikti galimybę gamintojams užtikrinti tinkamą kokybę. Aišku, kad šios diskusijos turės būti rimtos dar. Reikia tuos dalykus aptarti dar plačiau. Pana Šulce, ačiū ministrė, kad atvykote pas mus norėčiau pasakyti, kad buvo labai naudinga išgirsti, kai jūs sakėte, kad didžiuojatės žemutinės Saksonijos uh, Volkswagenu. Manau, kad galime didžiuoti savo pramonę. Tačiau man nerima kelia keli klausimai. Visų pirma, kokį, kokią įtaką kokį poveikį turės su Volkswagenui šis skandalas. Girdint kai kurios politinius balsus, kartais galime išgirsti, kad Volkswagenas turėtų sumokėti kompensacijas vartotojams. Įdomu, koks galėtų būti teisinis pagrindas e, tokiam procesui. Ar jūs įsivaizduojate tokį teisinį pagrindą Europoje, kad Volkswagenas būtų priverstas mokėti finansinės kompensacijas vartotojams? Visiškai ne. Volkswagen bendrovė kartu su federalinė transporto institucija, su kitomis Europos institucijomis turime užtikrinti, kad vartotojai gautų nepriekaštingą automobilį. O kitos priemonės, kurios buvo taikomas anksčiau, turi būti panaikintos. Turime turėti aukštos kokybės automobilį, e, kuris atitiktų visus reikalavimus. Kitas mano klausimas. Niekada nedirbus priežaros taryboje, man sunku suprasti, kas ten vyksta, tačiau daugelį metų Volkswagen buvo vienas, vienas sėkmingiausių Europos bendrovių. Man atrodo, kad trumpą laiką ji buvo bene vertingiausia pasaulio bendrovė. Dabar ji turi dėlių problemų su dėlėmis pasakmėmis. Ar kas nors pasikeitė valdybos darbe? Ar pasikeitė diskusijų pobūdis? Ar jos tapo labiau techninės? Ar ir anksčiau jūsų vaidmo buvo antra eilis? Na, man atrodo, kad vis dažniau e, keliami klausimai dėl tam tikrų sprendimų, ne tik Volkswagen, e, bet ir kitur. Skandalas buvo gana sukrenčiantis dalykas mums visiems. Volkswagenas atsidūrė labai ypatingoje situacijoje, visa automobilių pramonė susiduria su judumo pokyčiais, e, plėtuojantis technologijoms, autonominiam važiavimui ir taip toliau. Vyksta fenomenalus struktūrinis pokytis ir ne visi dar suvokiame, kokią kryptimį einame. Tačiau čia Volkswagenas neturi likti nuo šalyje, tačiau tuo pat metu jis turi išrinkai, kad būtų gražintas e, klientų pasitikėjimas ir pasitenkinimas, kad nebūtų jokių manipuliavimo. Bet to dar vyksta ir vidaus vertinimai. Volkswagenas turi nubrėžti kažkokią liniją dėl praeities veiksmų, o ateityje daryti viską, ką yra įsipareigojęs padaryti. Aišku, Volkswagenui šios užduotis, ko gero, yra didesnės negu kitiems gamintojams. Aišku, čia jų pačių kaltė, tačiau taip yra. Dabar dirbame daug daugiau negu anksčiau, turime daugiau posėdžių ir svarstame esamą situaciją, savo ateitį technologinių iššūkių klausimas taip pat svarbus. Turime kur kas detaliau viską analizuoti. Teslos, pavyzdžiui, avarija taip pat yra kitas pavyzdys. Sutarimas Volkswagen rastas su JAV reikštų, kad 4,7 milijono dolerių turi investuoti Volkswagenas tam, kad galėtų investuoti į technologijas, kurios e, neleidžia teršti. Ar tai yra tas dalykas, kurį būtų įmanoma gyventi Europoje? Ar jūs priežiūros taryboje galėtumėte pasiūlyti tokį dalyką Volkswageno valdybai? Ir kitas klausimas dėl to, kad dabar teik, jūs, kaip sakėte, teks keisti kūrą. Dizelis, ko gero, nebebus toks uh, rekomenduotinas. Ką daryti, kad žmonės, kurie dirba Volkswagene, turėtų galimybę dirbti, kuriant naujo tipo variklius? Ar tuos žmonės manoma perkvalifikuoti? Ar yra daroma kas nors, kad žmonės įgytų papildomus kitos kvalifikacijos. Dėkui. Ja, Dank. Vielleicht, uh... Labai ačiū. Kalbant apie susitarimą su Junktinėmis Amerikos valstijomis, gali būti, kad bendras susitarimas turės tam tikrų dalių, kurios bus naudingos mums, bet didelė dalimi turime investuoti į naujasias technologijas. Ir taip e, buvo e, Volkswagen ir kitose pasaulio dalise, taip yra ir Azijoje bei kitose pasaulio kraštuose. E, ta prievolė teisiškai aišku egzistuoja ir kitose pasaulio dalise, turiu galvoje naujų technologijų kūrimą, naujų variklių tobulinimą, bet kuri įmonė, kuriai rūpi jos ateitis, turi tuos reikalus tvarkyti. Mes čia nieko ypatingo ne, nepasakome. Uh, Bet susitarimas su Junktinėmis Amerikos valstijomis, aišku, vers mus investuoti į naujo variklio technologijas. Bet lygiai taip pat reikia investuoti į naujas judumo technologijas, mobilumo technologijas. Per artimiausius dešimtmečius pasikeis pats uh, transporto pobūdis, taigi mes kalbam ne apie pavienę įmonę ar pavienio automobilio tipo pakeitimą, mes kalbam apie bendros padėties pasikeitimą. 2025 metų strategijoje Volkswagenas sakė, kad greta dabar egzistuojančių problemų sušvelnimo mes turime užtikrinti įmonės konkurencingumą ir darbo vietų užtikrinimą. Jeigu paprastai kalbant bus gaminama mažiau dizelinių ar e, var, e, benzininių automobilių, aš manau, kad dizeliniai išliks, tai sumažės e, darbo vietų. Net ir mažiausius automobilius gamindami mes galvojam apie taršą. Pagrindinis e, tikslas vis tik tai yra užtikrinti, kad e, sklandžiai vyktų perėjimas nuo vienos rūšies gamybos prie kitos gamybos. Mes dabar pradedame gaminti automobilius, kurie vartoja mažiau kūro, elektrinius automobilius, e, vandenilio automobilius. Tai bus pokyčiai, kuriuos turėsime sekti ir tik taip mes užtikrinsime savo vietą pasaulyje. Uh, Dar vienas klausimas. Aš esu tarptų žmonių, kurie e, sako, kad žmonės dirbantys su dizeliniais automobiliais turi gauti deramą išsilavinimą, kad jie galėtų dirbti, kad jų kvalifikacija galėtų būti pakeista ir jie galėtų dirbti su elektriniais ar kitokiais automobiliais. Tik tiek aš noriu pasakyti. Aišku, savai mes suprantame, aukštos kvalifikacijos inžinieriai ir mums reikalingi. Ir E, rinkoje jų automatiškai neatsiranda, mums tokių žmonių reikia. Bet kai galvojam apie elektrinius variklius, elektrinių automobilių gamybą, e, suprantame, kad e, jai reikės mažiau darbo jėgos. E, vidaus degimo varikliams reikia žymiai daugiau darbo jėgos. Struktūriniai pokyčiai vyks. Tas pats skaičius automobilio ateitie galės būti pagamintas pasitelkiant žymiai mažiau kvalifikuotų darbuotojų. Labai svarbu darbo vietas išlaikyti ir tai yra 2025 metų strategijoje. Turime siekti e, gerą pusiausvyrą tarp socialinių darbuotojų interesų, darbuotojų atstova, atstovų ir e, mūsų ekonominių poreikių. Norime pakoreguoti mūsų personalo politiką, kad kvalifikuoti specialistai neprarastų darbo. Ministrė, būkime atsargus, nekalbėkime tik tai apie simptomus. Šis ir kiti panašus skandalai yra tik tai visai kitokio pobūdžio lygos simptomai. Kadaise aš pats buvau Continental padangų gamyklos stebėtojų valdyboje. 25 metus aš e, tas pareigas ėjau e, niekad nuo šių skandalų neiškilo, bet mes matėme, kas vyko Volkswagenė e ir žinojome, kad toje įmonėje baimė dominuoja. Jeigu norite pakeisti Volkswageną, tai būtent nuo to turite pradėti. Ir dabar aš perinu prie savo klausimo. Atsakydamas į šeštąjį klausimą, jūs kalbate apie struktūrinius pokyčius Volkswageno koncerne. Jūs tokius pokyčius sveikinate. Ar rimtai jūs tai tokią atsakymą patikėte? Ačiū. Ačiū už tokį jūsų klausimą. Aš bandžiau jau anksčiau paaiškinti, kad valdyboje yra narys atsakingas už etiką ir e, sažiningumą. užtikrinant ir reikalavimo atitikimą. Mes skūrėme naują informavimo e, pranešimo apie pažeidimų sistemą. Visos tos priemonės e, yra kuriamos kartu su komunikacijos politikos pakeitimais. Ir tai nėra kažkokie planai, tai jau dabar vyksta. Su dizelinu mes jau dabar turim nemažai patirties. Ir iškilo didelis klausimas, kaip taip atsitiko, kaip gali būti, kad tokia situacija susidarė ir kaip gali būti, kad niekas apie tai neinformavo. Tai yra elementarus klausimas, galvojant apie įmonės ateitį, nes e, tokių atvejų toleruoti negalime. Sėkmės, privers jums tai. Dabar dar kitokį klausimą turiu. Bavarija kelia bylą prieš Volkswageną teisme. Jis sako, kad e, Volkswagenas dėl pensijų fondų pažeidimų yra padaręs ir reikalauja kompensacijos. Žemutinė Saksonija to nedaro. E, Jūs turite ginti Saksonijos interesus, taip pat esate valdyboje ir turite ginti Valksagino interesus. Ar jūs manot, kad yra įmanoma taip uh, suderinti interesus? Ar nėra interesų konflikto jūsų darbe? Žinoma, kad nėra interesų konflikto. Ar e, ministras pirmininkas Vail, ar aš uh, būtume įvertinti, būtume vertinami turime šiek tiek iš šalies pažvengti į tokias baudžiamasias bylas. Mes nesam šiaip kažkoks eilinis akcininkas. Volkswagenas žemutinės Saksonijos yra neatskiriama dalis. Mes esame strateginiai partneriai, mes nesame eilinis senas akcininkas. Mes e, nesprendžiame E, kaip kokie spekuliantai e, pirkimų pardavimo klausimus. Negalima vertinti įvairių rinkos spekuliantų ir e, žemtinės Saksonijos veiklos. Žemutinė Saksonija turi labai aiškę poziciją. Atrodo, kad mes peržengę diskusijos ribas. Ponas Gisek, ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Lys. Turim dabar grįžti prie ekonominių padarinių. Praėjusiais metais Volkswagenas 4,1 e, milijardų nuostolių patyrė. E, Hessen irgi labai daug dėl to nukentėjo. Amerikoje labai tikslus skaičius galėtumėm e, nustatyti. Todėl darbuotojams arba žemutinės Saksonijos gyventojams tai turėtų jaustis, nes yra jau dabar pasakyta, kad laikinų darbuotojų nebebus priimama. Aš įsivaizduoju, kad aukščiausio rango vadovams toliau yra mokamos premijos. Tai duoda negerą ženklą. Negalimagi paprastam žmogui e, paaiškinti, kas iš tiesų vyksta, e, jeigu uh, E, vadovams yra mokamos premijos. Negalima visko sumesti į vieną puodą, reikia e, atidžiau pažvelgti į padėtį. Pažiūrėkime, kaip įmonė atrodys ateityje, tik užtikrinę ateities konkurencingumą mes galėsime išsaugoti darbo vietas ir tada galėsim pradėti kalbėti apie Volkswageno uh, markės klientus. Būkim labai atsargus. Mes uh, žiūrime, kad būtų užtikrinti uh, gebėjimai dirbti ateityje, kad įmonė išliktų stabili, kad užimtumas būtų stabilus. Antras dalykas, turime suprasti, kad dešimtis tūkstančių darbuotojų pastaraisiais metais e, įdarbinti pagal laikinas darbo sutartis automobilių pramonėje vėliau galės pereiti prie nuolatinių darbo sutarčių. Volkswageno sėkmės istorija ilgą laiką buvo uh, E, žmonių dirbančių Volkswagenui sėkmės istorija ir pastaraisiais dešimtmečiais e, įmonė labai palankiai e, keitėsi, vystėsi. Ir taip galbūt ne visada bus, bet nepamirškime, kad mes visus darbuotojus vertinam vienodai, nesvarbu ar jie hierarchijos apačioje ir viršuje, visus mes traktuojame vienodai. Jūsų klausimas dėl duodamo įmonės e, ženklo, signalo. Turime pasirašę sutartis kuriuose yra numatytos teisinės galimybės e, imtis priemonių pasitelkus akcininkus. Jeigu aukščiausio rango pareigūnų atlyginimus mažinsime, tai išoriniai teisėti apskaitininkai turi tą padaryti. Kitokių galimybių mes to negalime padaryti. Mes samdome išorinius auditorius, kad teisiškai, teisiškai viskas būtų patikrinta. Prieš priimant sprendimą turi būti suteikta teisė tą daryti. Ir, ir galiu dar kartą pakartoti, kad mes niekad neklausėm. E, niekad nebejojam, kad reikia galvoti apie tai, koks poveikis bus padarytas, koks signalas žmonėms bus duodamas. Bet e, žinoma, vis, visos priemonės turi būti uh, pasvertos e, e, akcininkų sprendimais. E, pone Dalį, ačiū. Ačiū, gerbimas ministrė. Norėčiau grįžti prie to, apie ką Jūs kalbėjote klausimo pradžioje. Sakėte, kad girdėjote apie išreguliavimo prietaisus nuo rugsėjo 17 praėjusiu metu ir sakėte, kad buvo įmasi priemonių. Uh, Buvo įkurtas specialus komitetas tyrimui, bet to tikitės, kad jis parengs iki metų pabaigos galutinę ataskaitą. Norėčiau šiek tiek detaliau išgirsti, ko jūs tikitės iš šios ataskaitos ir kokios yra e, prievalės nustatytos, kokiamis taisyklėmis yra vadovavimas rengiant e, šį pranešimą. Zurzeit geht es natürlich mit der rechtlichen Frage in den USA darum. Žinoma, Junktinėse Amerikos valstijose iškeltą bylą pirmiausia norime sėkmingai užbaigti. JAV matėme nemažai atvejų, kai, e, ir aš čia deklaruoju faktus, kai tokie teisėjai konfliktai baigėsi ataskaita raštu, yra įvardinami faktai, nurod e, į visą procedūrą, kaip kas buvo padaryta. Mūsų kaip e, stebėtojų valdybos tikslas – yra komunikuoti, kad galų gale būtų parengtas ne tik techninis sprendimas, bet kad žmonės žinotų, kaip įmonė tą problemą sprendė ir kaip buvo įmanoma tą padaryti visų pirma, kokie sprendimai, kokiu lygmenį buvo priimti, kokie buvo padariniai. Tuo aš tikiuosi ir aš tikiuosi, kad tai bus padaryta. Aš girdėjau čia jau klausimą apie tai, uh, ar nebūtų padėjusios trečiosios šalies stebėjimo tarnybos išsiaiškinti šią problemą iš anksto. O kodėlgi ta kompensacijos ar dalinės kompensacijos eilutė yra visiškai išbraukta? Äh, Čia Europoje jūs kalbat. Čia nėra jokio teisinio pagrindo kompensacijai. You... Todėl jūsų nuomonė yra visai pagrįsta, kad ES vartotojai yra kitaip traktuojami negu Amerikos vartotojai, kur Volkswagen, sakys, tarsi pasirenka e, vartotojus dviem skirtingais būdais traktuoti. E, Reikia aiškiai atskirti. Junktinėse Amerikos valstijose taikomos taisyklės ir reglamentai reikalauja, kad transporto priemonė būtų tokios kokybės, kokios tikisi vartotojas ją pirkdamas. Europoje mums kartu su tipo tvirtinimo administracija pavyko užtikrinti, kad transporto priemonė, e, kuri yra įsigijama, turi atitikti vartotojo lūkesčius. O tipo tvirtintojams tenka prievolė e, leisti tokį automobilį naudoti. Junktinėse Amerikos valstijose matome, kaip dažnai yra atšaukiami automobiliai matėte, kas vyko per pasarosius metus senai. Kitaip tariant, Volkswagenui tenka atsakomybė užtikrinti, kad uh, vartotojai automobilius uh, uh, užtikrintų, kad automobiliai uh, atitinka visus keliamus reikalavimus. Uh, ir tik tada jie gali naudoti. Tuo tarpu Junktinėse Amerikos valstijose yra gamintojas priverčiamas atšaukti tokius automobilius ir tie automobiliai turi būti gražinami jam. Gerbiamas ministrė, jūs savo atsakymę į pirmąjį klausimą sakote, kad žemautinė Saksonija sveikina naują komisijos pasiūlymą dėl uh, motorinių transporto priemonių uh, ir priekabų uh, E, re, reglamentą. Kodėl jūsų nuomonė toks reglamentas yra reikalingas, ar tai yra susijęs su rinkos stebėsina, kam turėtų būti e, paskirta atsakomybė už rinkos stebėsina, ar jūs išvelgiate pasiūlyme kokių e, trūkumų. Konkrečiai aš norėčiau sužinoti, kodėl tipo tvirtinimas ar rinkos e, stebėsena neturėtų būti vykdoma ES lygmenio, ne valstybėse narise. Ir norėčiau išgirsti konkrečių priežasčių. Ačiū. Ne vienas klausimas čia, ne? Nenoriu išvengti ar apeiti jūsų teikiamų klausimų, bet e, diskutuodami sutelkim dėmesį į vieną dalyką iš pradžių, o ne į kelis. E, raštu man būtų lengviau gauti daugiau klausimų, o žodžiu galiu atsakyti tik konkrečiau. Aš galiu jums dabar pabandyti kažką paaiškinti, e, taisyklių trūkumus pakomentuoti, bet reikia platesnio konteksto. Jeigu jūs iš tikrųjų norite visą tai žinoti, tai žemutinės Saksonijos vardu galiu pasakyti, kad mes stengiamės prisidėti. E, esame pasirengę jums padėti. Um, uh, Labai informacijos atsakymas, pana Šulce. Gerbiamas ministrė, ar gali, ar, ar matėte Amerikos e, televizijos serialą Kortų namelis? Visai. Mano sekretariato vadovas apie jį pasakojo, pats nemačiau. Streamingdienst Netflix und Netflix hat jetzt angekündigt, uh, den tą serialą kuria Netflix. Ir dabar Netflix nori e, įkišti savo nosį ir į Volkswageno skandalą, nes tai yra pasaulinis skandalas. Aš nežinau, ar jūs būtumėt pasirengę tai leisti padaryti. Ir ar Europos parlamentas čia gali kažką daryti. Bet bendrai kalbant, mesgi suprantame, kad E, visos, e, visos problemos, visa atsakomybė, visas problemas susiveda į valdybą. Žemutinė Saksonėgi turėjo turbūt tvirtinti biudžeto įvykdymą. Kokia jūsų e, pozicija? Taip, mielai galėjo paaiškinti, nes tai yra susijęs su teisės viršenybės Žemutinėje Saksonijoje dominavimu. Šis klausimas yra susijęs su dviem buvusios valdybos nariais. Ir valstybės prokuroras buvo pradėjęs tyrimą. Kol tyrimas vyksta, nemanau, kad jūs galite suteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Dar tyrimo rezultatų nežinome, nežinom, kas bus nuspręsta. Tai, kad Žemutinė Saksonija ir jos prokuroras šį klausimą nagrinėja, mums kaip administracija yra pakankamas faktas leidžiantis nuspręsti nesuteikti biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Todėl mes susilaikėme. Daugiau jokių klausimų nėra. Aš neturiu. Dėkuoju Jums ir ministrui Dobrint. Man atrodo, kad šis susitikimas buvo nepaprastai naudingas. Ačiū. Ir ponas Ekhaut paskutinis. Ačiū. Ačiū už tai, kad atėjot šiandien. Po tų dviejų klausimų pabaigoje galėčiau pasakyti, kad e, viena iš didžiausių Europos automobilių pramonės problemų dabar yra pasitikėjimo stoka. Tai smogia uh, šiai sričiai labiausiai. Ir mes, politikai, čia tam tikrą vaidmenį suvaidinom. Norėčiau iš jūsų išgirsti, ką jūs galite pasakyti apie rinkos stebėsiną. Čia jūs galite atlikti tam tikrą vaidmenį. Dauginėje klausimų mes nuolat minime taisyklės, kitas institucijas, labai daug yra badomasi pirštais. Tačiau rinkos stebėsenoje jūs galite atlikti tam tikrą vaidmenį. Kas jūsų nuomonė turi būti pakeista jūsų rinkos stebėseno sistemoje, kad mes užtikrintume, jog automobiliai, kurie e, pažeidžia, įstatymo reikalavimus, būtų sankcionuojami laiku, bet nelaukiant, kol kiti išsiaiškins problemų ir tada prasidės pasitikėjimo e, automobilių pramonė krizė. A, ką Jūs ketinate pakeisti šiuo požiūriu? Erstmal will ich sagen, ich teile Ihre Einschätzung, äh, dass ähm, der erste. Aš äh, pirmiausia galiu pasakyti, kad bus pritaikyta taip patvirtimo procedūra. Tai yra pirmas žingsnis ir mes privalome laikytis procedūros sekos. Aišku, jeigu automobilis realių vairavimo sąlygų netenkina, tai irgi negerai. Rinkos stebėsina naujiems automobiliams. E, trunka trejus metus. Mes esame atsakingi už žmonės, jeigu e, gatvėse pasirodys automobiliai, kurie pažeidžia e, taršos virž... E, leidžiamas ribas, tai mes tuo negalėsim sutaikyti. Įmonės reputacijos, įmonės garbės klausimas tai yra. Ir visi supranta, kad jos patikimumą reikia ginti. Mes esam tuo labai suinteresuoti ir mes labai daug apie tai galvojame. Galvojame apie tai, kas turėtų būti padaryta. Ir ponas ministras Dobrint kalbėjo apie tai, kokiu mastu reikia realiai tikrinti vairuojamus automobilius, važiuojančius automobilius. Ir Ir tada, aišku, iškyla tas laiko klausimas, vairavimo sąlygų klausimas, yra daug vyriausių dalykų. Tipo tvirtinimas e, išlieka labai svarbi procedūra ir rinkos stebėsina turi leisti užtikrinti, kad rezultatai būtų suderinti. Visam tam reikia kvalifikuoto personalo, kurie galėtų dirbti. Jeigu norim, kad rinkas stebėsina būtų aktyvesnė, tai ji ir pabranks. Bet mes už tai esam atsakingi ir e, dėl to pasisakome už tai, kad mūsų žmonės ir pramonė taip pat būtų apsaugota. Turime galvoti apie tai, ką reikia padaryti mums, kaip gamintojams dirbantiems Europoje kad galėtumėm konkuruoti pasaulio rinkoje. Um, negalime vertinti savo įmonės uh, izoliuotai, mes nesam kažkokie tai pavieniai variklių ar technologijų kuriejai, turime žiūrėti, kokie standartai egzistuoja pasaulyje, kokie pokyčiai vyksta pasaulio technologijose. Labai ačiū. Galiu padėkoti viso mūsų komiteto vardu, kaip pana Šulcė sakė, šis labai ačiū už atvykimą. Buvo labai įdomu. E, Net gerai, kad ne tik e, valstybių narių atstovai pas mus ateina, bet ir žemių regionų. Aš pati esu iš mažo Belgijos regionų ir aš džiaugiuosi, kad e, tas regionas dabar CETA sutarties e, patvirtinimą blokuoja. Regionų balsas turi būti labai svarbus, taigi E, mes pabrėžėme jūsų reikšmę, ypač Vokietijos lygmenių. Ačiū už jūsų atvirumą, ačiū už atsakymus raštu, bus klausimų, aš e, atsakymus bendrai bus klausimų raštu pateikta. Ačiū, tikiuosi susitikti ateityje. Mūsų posėdis kitą kartą, pamiršau, turiu pažiūrėti, lapkričio 7 dieną. Labai ačiū.